eismo sąlygos gana sudėtingos, atrodo, kad ji vėluoja, bet nebegalim daugiau laiko švaistyti, jau beveik 15 minučių praėjo. Labai džiaugčiausi, jeigu visi susėstų. Ir pradedame vadinamąjį regi komiteto steigiamąjį posėdį. Pirmųjų 15 minučių darbas išrinkti naują pirmininką ir pirmininko pavaduotojus komitetui. Norėčiau pranešti, kad kvorumas jau yra, nes e, tik 13 žmonių reikia, kad būtų kvorumas rinkimams. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad laimiai ar nelaimiai yra e, taisyklė Europos parlamento reglamento 12 straipsnio taisyklė, pagal kurią buvęs pirmininkas e, pirmininkauja naujojo pirmininko rinkimams. Todėl dabar aš vadovausiu tiems rinkimams ir paprašyčiau jūsų supratimo. Aš e, tiesiog nenoriu ša, e, pažeidinėti taisyklių. Norėčiau pirmiausia išrinkti pirmininką ir e, norėčiau paklausti, ar yra kandidatų. Lambert van Nistelrooy, EPP vardu, žodis jums. Thank you very much. We, we... Labai ačiū. Nereikėtų per daug ilgai uh, jūsų privertinėti dirbti tokį sudėtingą darbą. Aš suprantu, kaip jūs jaučiaties. Tačiau bendrai galiu pasakyti, kad džiaugiuosi turėdamas galimybę pareikšti, kad EPP frakcija norėtų pasiūlyti ponę Hubner, Danutę Hubner. E, toliau pirmininkauti ir turbūt ji dabar galėtų dirbti dar geriau negu buvo prieš tai. Sunku tai bus padaryti, bet pabandyti galima. Taigi EPP kelia ponios Hubner kandidatūrą ir antrai kadencijos pusiai. Ačiū. Aš e, įtariau, kad taip gali būti, todėl ir pasakiau, kad gana keistai jaučiuosi turėdama pirmininkauti. Norėčiau paklausti, ar yra daugiau kandidatų? Jeigu daugiau kandidatų nėra, galiu pasakyti, kad aš sutinku ir esu anksčiau jau sutikusi būti kandidate. Fan Nistelrooy dar kartą noriu pasakyti. Aš žinau šio komiteto entuzijazmą. Mes galime išsirinkti aplodismentais, jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti. Uh, I, I, I like you, uh... Noriu Jums padėkoti už tai. Dar galiu pasakyti, kad esu užpildžiusi finansinių interesų deklaraciją. Tai yra labai svarbus dalykas. Rimtai galiu pasakyti, kad e, labai dėkoju Jums už pasitikėjimą ir antroji kadencijos dalis bus gana sudėtinga. Mes turėsime atlikti daug uždavinių ir darbų e, su pasitenkinimu ir e, rimtumu. Mūsų laukia daug darbų. O dabar aš norėčiau pereiti prie steigiamojo posėdžio antrosios dalies ir tai yra vicepirmininkų rinkimai. Turime teisę net keturis pirmininko pavaduotojus išrinkti kai komiteto valdyba. Procedūra iš esmės yra tokia pati. Norėčiau paprašyti koordinatorių pateikti pasiūlymus. Visi keturi pirmininko pavaduotojai e, bus išdėstyti pagal tam tikrą um, hierarchiją valdyboje. E, pirmasis, antrasis, trečiasis ir ketvirtasis vicepirmininkai egzistuos. E, kandidatai turi išreikšti sutikimą balotiruotis ir be to jie turi pareikšti, kad yra teisingai užpildę finansinių interesų deklaraciją. Pirmiausia, Konstancija Kler Krell. Ir dabar ieškome kandidatų į pirmojo vicepirmininko vietą. Ačiū, sveikinu tave, Danutė, pirmiausia. Ir aš socialdemokratų frakcijos vardu ponas Tavrapa Kakis norėčiau pasiūlyti vicepirmininko vietą. Jis per pasaraisius dviejų su pusę metų labai gerai dirbo ir esu tikra, kad per ateinančius dviejų su pusę metų jis taip pat puikiai sugebės dirbti. Ar dar yra kandidatų į komiteto pirmo vicepirmininko vietą? Ponas Tavrakakis turės dabar pasakyti, kad sutinka jis linksi. Ačiū Danuta, ačiū Jūs tapus vėl pirmininkė, dėkoju koordinatoriams ir kolegoms, sutinku su pasiūlymu, man labai didelė garbė. Labai ačiū, toliau Lambert Fanys Elroid pasiūlys antrąjį vicepirmininką. Mūsų kandidatas Markus Piper. Jis turėtų tapti antruoju komiteto vicepirmininku. Markus atrodo labai nustebęs, tiesiog šokiruotas, bet aš tikiuosi, kad jūs sutinkat. Aš dažnai atrodau sutrikęs, bet iš tiesų aš mielai e, dirbsiu šį darbą. Ačiū. Aš įsivaizduoju, kad abu kolegos esate užpildę finansinių interesų deklaracijas. O dabar norėčiau toliau prašyti pasiūlymų kandidatams. Liberalų vardu ponas Manesku. Alde frakcijos vardu, gerbiama pirmininkė. Aš norėčiau pasiūlyti Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs e, dėl to, kad ką tik buvote išrinkta. O ponė Juzmenova turėtų būti mūsų kandidatė į trečią vicepirmininko vietą. Jos šioje salėje nėra, bet aš galiu pasakyti, kad jis sutinka su e, šiuo pasiūlymu. Aš nežinau, jos čia nėra, bet kaip aš suprantu, jis sutinka. Labai ačiū. Dabar paprašysiu žaliųjų François e, pristatys kandidatą. Sveikiname Jūs, ponė pirmininkė, ir labai džiaugiamės e, mūsų frakcijos vardu. E, ponas Stremopulus bus mūsų kandidatas į ketvirtą jo vicepirmininko vietą. Uh, uh, Ačiū. Ponas Mihai Tremopulus yra čia ir norėčiau paklausti, ar Jūs sutinkate. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte man tokią garbę. Sveikinu Jūs, geros kloties darbę. Ačiū. Suprantu, kad daugiau kandidatų e, iš komiteto narių tarpo nėra. Todėl, kadangi kandidatų skaičius sutampa su postų skaičiumi, E, išreikšti mūsų pritarimą plojimais. Bet e, jeigu norit, galime balsuoti ir už visus iš karto. Galim daryti ar taip, ar taip, kaip jūs norit. Um, e, dėja, jau reikia pradėti dirbti ir aš norėčiau pakviesti kandidatus ateiti ir susėsti šalia manęs. Taip yra numatyta taisyklėse. Okay. So, dear colleagues, uh, could you please join me here? Mėlėjai kolegos, prašyčiau ateiti čia į tribūną. Makes. And sorry, I was so emotionally touched, moved that I did. Aš e, e, susijaudinau, tiesą sakant, pati ir net pamiršau jūs pasveikinti su išrinkimu teigiamai mūsų komiteto posėdį dabar jau baigiame ir jeigu, kaip aš suprantu, išrinkti ir koordinatoriai. Viskas savo vietose ir galime pradėti sunkiai dirbti. Pirmiausia, pradėsime koordinatorių posėdį, dar šiek tiek laiko liko atsiprašau, ne koordinatorių, o eilinį posėdį. Kaip e, visada, e, posėdis yra transliuojamas internetu. Pirmasis darbo atvarkės klausimas - darbo atvarkės tvirtinimas. Jokių pasiūlymų pakeitimams nebuvo. Turbūt pirmą kartą toks atvejis, kai niekas nenori keisti darbo atvarkės. Ir e, galėčiau dabar pasakyti, kad darbo atvarkės traktuojama kaip rimta. Kitas darbo atvarkės klausimas - posėdžio protokolo tvirtinimas. Turiu galvoje 2011 m. lapkričio 22-23 dienos e, posėdžių protokolas. Kaip visada, protokolas yra išplatintas jums. Ir kaip visada, iki posėdžio pabaigos e, protokolas bus laikomas patvirtintų, jeigu niekas neišreikš prieštaravimų. Tolesnis darbo atvarkės e, klausimas pirmininkės pranešimai. Neturiu jokių pranešimų kol kas, todėl galime pereiti prie septintojo darbo atvarkės klausimo. Visada tai būna, kad padėjėjai kalba garsiau negu parlamento nariai, bet taip jau yra. Pradedame e, svarstyti nuomonės projektą dėl Europos statistinių duomenų kokybės valdymo. Elžbieta Katažinė Lukaševska yra e, pranešėja. Norėčiau priminti tiems iš jūsų arba e, informuoti tuos, kurie nežinojote, kad šis klausimas yra susijęs su neįprasta, e, gana sudėtinga situacija. Mes e, manome, kad mūsų balsas dėl statistikos valdymo turėtų būti išgirstas, nes regionų politika labai didelė dalimi priklauso nuo to, kokia statistika yra surinkama Europos lygmenių. Todėl norėtume parengti nuomonę Ekon komiteto pranešimui, dėl Ekon komiteto pranešimo, kuris rengiama savo iniciatyvą. Mm, ekonomikos komitete balsuoti numatyta vasario 6 dieną. Todėl aš parašiau laišką e, ekonomikos komiteto pirmininkui, kad balsavimas būtų atidėtas, o mes savo komitete galėtume pritaikyti įprastą darbo tvarką. Deja, to padaryti buvo neįmanoma, todėl aš pasiūliau koordinatoriams šį klausimą pri, e, apstarti neįlinę e, tvarką. Vadinasi, sausio 15 dieną Aš nusinčiau pranešimo, išsiunčiau pranešimo projektą jums, prašydama pasirenkti per labai trumpą laiką e, pateikti pakeitimus. Pakeitimų pateikimo terminas yra šiandien po mūsų diskusijos apie nuomonės projektą, o balsuoti dėl šio projekto reikės jau rytoj. Taigi norėčiau, kad jūs atkreiptumėte tai dėmesį e, nuomonės svarstome dabar Pakeitimų pateikimo terminas šiandien iki 16 valandos. Kol kas gavome tik vieną pakeitimą. Pagal šią e, skubos pakeitimų pateikimo tvarką kol kas dar galite teikti pakeitimus iki 16 valandos šiandien, o balsuosime rytoj. Taip buvo susitarta raštu su koordinatoriais.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 Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę finansinę padėtį ir įvykius Graikijoje, niekas negali abejoti, kad e, Europos statistinių duomenų kokybė yra labai svarbus klausimas. Na, mūsų komiteto atveju svarbus yra patikimi statistiniai duomenys. Na ir nustatant e, strateginius prioritetus, mes turime užtikrinti subalansuotą ir teisingą plėtrą ir tam reikalingi patikimi duomenys, kurie leistų mums geriau kontroliuoti ir fiskalinę ar makroekonominę politiką. Savo dokumente aš akcentuoju tai, kad reikia užtikrinti duomenų konfidencialumą. Taip pat aš keliu klausimą ir bandau išsiaiškinti, ar komisijos pasiūlyti standartai susijęs su atsiskaitimo politika, atskaitomybės politika, ar jie yra reikalingi. Na ir šis klausimas yra keliamas ypatingai atsižvelgiant į dabar susiklošiusią padėtį. Komisija ne paskelbė iš anksto neperspėjusi, kad lankysis Graikijoje ir bandys ten išsiaiškinti, iš kokių šaltinių yra pateikiami duomenys. Kai kurios valstybės jau yra nustačiusios atitinkamas taisyklės, kurios susijusios tam tikrais kaštais. Na ir aš manau, kad reikalinga surasti veiksmingą sprendimą, kuris būtų lengvai pritaikomas ir veiktų kiekvienoje valstybėje narėje. Savo nuomonėje aš daug dėmesio skiriu tam, kad reikalinga sukurti bendrą sistemą mokymų sistema. Nes tokia sistema būtų labai svarbi, norint regioninių vietos ir nacionalinių, bei taip pat tarptautinių lygmenių naudotis patikimais duomenimis. aš manau, mastau ir apie įvairius e, kaimo, miestų regionus, taip pat tarp, tarp valstybinius regionus. Taigi labai svarbus yra patikimi duomenys apie ES e, sienas ir taip pat e, Schengeno erdvę. Taip pat reikalinga įdėkti veiksmingesnės priemonės susijusias su ataskaitomis, kadangi mes turime atitinkamai valdyti, tvarkyti europinius duomenis. Ačiū, e, Konstans. Dėkoju, norėčiau padėkoti pranešėjai ir norėčiau pasakyti tokį dalyką, kuris yra neįprastas e, šiame parlamente. Mes pilnai visiškai palaikome viską, ką jūs dabar pasakėte, palaikome jūsų nuomonę, neteiksime pakeitimų ir norėčiau padėkoti už puikų darbą. Dėkoju. Uh, thank you, <clears throat> Madame Manescu, please. Ačiū, ponia Manesku. Micro. Vreau să-i mulțumesc și să o felicit pe, pe raportoare. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir ją pasveikinti. Tikrai nėra lengva per tokį trumpą laiką parengti nuomonę. Alde frakcija pritarė tekstui ir neteiks jokių pakeitimų. Ačiū. Ačiū. Jean-Paul Bazes jo nėra, bet mes iš jo esame gavę pakeitimą žaliųjų vardu. Nežinau, ar dar norite kažką pakomentuoti, lik ir nelabai yra ką čia komentuoti, bet gal sureaguoti norite į šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Dar ponas Vanistelroj nori pasisakyti. Ketvirtame punkte jūs teikiate, kad tarp, kalbate apie tarpvalstybinius regionus, pasienio regionus, taip pat kalbate apie regionus, kurie yra už ES sienos. Tai yra svarbu, nes mums reikalinga informacija ir už, gaunama už sienų, už ES sienų. Jūs įtraukėte tai, bet tekste kaip ir neatsispindi nekalbate konkrečiai apie regionus už sienos. Ačiū. Dėkoju visiems koordinatoriams. Aš e, atsižvelgiu pono Vanistelroj pastabą ir pabandysiu pakoreguoti tinkamai savo tekstą. Kol kas esu gavusi tik tai vieną pakeitimą žaliųjų vardu ir aš netgi manau, kad šis pakeitimas nėra esminės reikšmės, neturi esminės reikšmės. Uh, so, yeah, yeah. Ačiū. Tai prašau dar. Ačiū. Aš savo kolegos vardu, kuris yra susirgęs, uh, Norėčiau pasakyti, kad žaliai laikysis e, savo pozicijos ir savo pakeitimo ir aš tikiuosi, kad pranešėja pritars tam pakeitimui, nes, man atrodo, jis yra prasmingas, jeigu vertinsime iš sąnglaudos politikos perspektyvos. Jeigu norime sustiprinti teritorinę socialinę sąnglaudą, šis pakeitimas visapusiškai atspindi ir atitinka tendencijas nustatytas komisijos. Like to, to remind... Dėkoju. Norėčiau priminti kolegoms, kad mes dabar turime priimti vieną sprendimą, tai yra nustatyti pakeitimo pateikimo terminą ir jis bus šiandien ketvirta valanda po pietų, o rytoj turėsime balsuoti. E, dar bus laiko, kad įvyktų diskusijos tarp šešėlinių pranešėjų ir politinių frakcijų. Taigi, manau, kad e, to tiek šiuo klausimu, daugiau nėra ką pasakyti ir galime keliauti prie kito darbo tvarkės punkto. Lambert, are you talking to me? No. Ah, because I'm hearing. Yeah. Uh, like to, now we have a choice. Because... Dabar turime pasirinkimą. Iš tiesų, ponas Nikolai Vamenen turi ateiti po pusvalandžio. Dabar mes turime tą laisvą pusvalandį, kurį galime išla... išnaudoti. Todėl siūlyčiau e, dabar išnagrinėti tą darbo atvarkės punktą, kuris yra darbo atvarkė numatytas po keitimosi nuomonėmis su Danija, kaip pirmininkaujančia šalimi. Už tą darbo atvarkės punktą esu atsakinga aš. Taigi, aš tiesiog paaiškinsiu, kokios yra problemos, kokie yra už ir prieš e, aspektai. Mes galime diskuoti, e, aptarti šį darbo tvarkės punktą, tačiau problema yra ta, kad nėra komisijos Europos investicijų banko atstovų. Taigi tai yra neigiamas aspektas, tačiau jeigu mes norime pradėti diskusiją be kitų institucijų, tai galime tą daryti. Taigi aš klausiu jūsų, ką jūs pasakysite, o šiaip tada tiesiog nutrauksime posėdį iki 10 valandos. Ar koordinatoriai turi kažkokią nuomonę? dėl šio klausimo. No, because... yeah, no, yeah. on, or... Taigi, ar tęsėme, ar darome pertrauką? Taigi, tęsėme. Komisija prisijungs vėliau. Šis, šis klausimas yra sudėtingas dėl paties proceso, nes tai yra labai skubus reikalas. Mes kalbame apie reglamentą, kurio tikslas yra nus, nustatyti nuostatas, kad būtų geriau naudojamos įvairių fondų lėšos, kurios yra skirtos sanglaudos politikai ir tą reiktų daryti kiek įmanoma greičiau. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad taryba, tai yra valstybės narės, kol kas dar nepradėjo dirbti ties šiuo dokumentu. E, Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, galbūt net šiandien suteiks mums informacijos, gal ponas Vamenas kažką pasakys, tačiau prieš porą dienų nebuvo apskritai jokio plano, nei darbo tvarkės, e, taigi buvo neaišku, ką darys taryba su šiuo reglamentu. Dėl ypatingos skubos. Mūsų idėja, e, mes sutarėme su šešėliniais pranešėjais e, svarstyti pirmojo vieno svarstymo metu, bet jeigu mes tą darysime, tai tada reiks labai daug puik, gero bendradarbiavimo tarp visų trijų institucijų viso proceso metu, e, kad judėtume tą kryptimį, kuri leistų mums priimti šį reglamentą per vieną svarstymą. Tačiau kol kas negaliu nieko pasakyti atsakyti, nes kol kas taryba nėra, negali mūsų informuoti net apie tą kryptį, kuriame mes e, galėsime eiti svarstydami šį reglamentą. Taigi iššūkis yra toks ir mes galime arba tiesiog ignoruoti tarybą ir dirbti savo darbą ir pažiūrėti, kas atsitiks tada, kai pradės dirbti taryba, arba galime tiesiog sulėtinti visą procesą ir daryti spaudimą, ką ir taip darome tarybai. Iš tiesų čia susidaro tam tikras paradoksas. Mes laukiame pirmųjų ženklų, kažkokio judesio ženklų iš tarybos, o aš pati asmeniškai manau, kad mes neturėtume ilgiau laukti ir vasarį jau turėtume turėti pranešimo projektą. Aš tiesiog noriu Jums paaiškinti, e, kodėl susidarė tokia situacija, nes mes norime dirbti greitai, bet turime laukti. Taigi tokia paradoksali situacija. E, turime laukti dėl to, kad galėtume numatyti, kokia kryptimi eis taryba. Gruodžio mėnesio posėdėje buvo iškelti įvairūs klausimai komisijai, e, kad komisija išaiškintų kai kurios neiškius dalykus, tačiau kol kas taip pat nėra jokių atsakymų. Taigi, atrodo, dominuoja taryba. Taigi, norėčiau, kad jūs nuspręstumėte, ką mes darysime prieš pradedant, pradedant diskutuoti iš esmės apie šį dokumentą. Taip pat norėčiau jūs informuoti, uh, kad buvo surinktas, surinktas labai geras techninis posėdis, kuriame dalyvavo dauguma šešėlinių pranešėjų, taip pat komisijos atstovai ir netgi buvo ne tik regionų generalinio direktorato atstovai, bet ir ekonominių ir finansų reikalų generalinio direktorato atstovai. O tai buvo taip pat labai svarbu, nes tai yra, ben, tai yra rizikos pasidalinimo priemonė. E, ir už, už šią priemonę atsakingas ECFIN, ekonominių ir finansinių reikalų generalinis direktoratas. O kaip žinote, e, regioninėje politikoje yra kita atskira finansinė priemonė, kuri yra taikoma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi labai svarbu, kad buvo galima pasikeisti nuomonėmis su komisija, taip pat e, visose mūsų diskusijose dalyvavo Europos investicijų banko atstovai, taigi tas techninis posėdis buvo tikrai labai naudingas. Jame mes išsiaiškinome, e, kokiu keliu eisime. E, taip pat jame dalyvavo e, specialiosios darbo grupės Graikijos problemams spręsti atstovai. Ir jie taip pat pasakė, kad Graikija yra labai su, su susidomėjusi šią priemonę. Tai yra vienintelis ir pagrindinis projektas, kuris dabar būtų finansuotas iš šios priemonės. E, dėl paties turinio mes jau aptarėme esminius turinio dalykus, bet aš vis tiek juos trumpai pristatysiu. Tai yra priemonė, kuri turi padėti kovoti su krize, kuri turėtų pagerinti ES fondų lėšų panaudojimą. Ir paprastai e, privatus fondai, yra, kurių lėšos yra naudojamos tokiems projektams, jų e, tokių nėra šiuo metu dėl to, kad yra didžiulė rizika. Todėl ši priemonė, kuri padėtų Europos investicijų bankui didinti savo pajėgumus, teikiant garantijas ir paskolas, yra labai svarbi priemonė. Ir e, būtent užpildys tą spragą, kuri yra susidariusi. E, čia reikia kalbėti taip, apie projektus susijusius su infrastruktūra, e, taip pat su aplinkosauga. Ypač Graikijoje yra numatyti tam tikri projektai, kuriuos būtų galima finansuoti pagal šią priemonę. Pavyzdžiui, atliekų tvarkymo projektas E, taip pat ši priemonė pagerintų prieigą prie e, įvairių fondų. Mes tokiu būdu turėtume daugiau lėšų e, įvairiems projektams, kurie šiuo metu yra išaldyti. Ir ši priemonė būtų naudojama pagal 2012-2013 metų įsipareigojimus, tai reiškia, e, ta priemonė būtų naudojama būtent e, per tuos dviejus metus, 2012-2013 tuosius. Ir tai būtų tarsi sanglaudos politikos papild, papildymas. E, tame techninėme posėdėje gruodžio mėnesį mes aiškinomės daug įvairių techninių dalykų, techninių klausimų su Europos komisija, bet ir šiandien e, į mūsų posėdį atvyks komisijos atstovai, taigi jeigu bus dar kažkokių klausimų, bus galima juos užduoti. Taigi aš manau, kad iš mano pusės tai būtų pagrindiniai informaciniai punktai. E, taip pat norėčiau dar kartą pabrėžti, kad yra du atviri klausimai ir nuomonė, kuri, kurią šiuo metu rengia, rengia Ekon komiteto kolegos, nepaisant pavadinimo, kuris yra labai platus ir komisijos pasiūlymo, reikia suvokti, kad šita priemonė yra skirta tiems projektams, kurie priklauso sanglaudos politikai. Ir šis pasiūlymas yra panašus į tą, dėl kurio buvo balsuojama e, spalį ir lapkritį dėl bendrojo finansavimo. Ir jo prasme yra padėti e, finansuoti tas programas, kuriuose dalyvauja šešios ES valstybės narės Taigi tai yra reglamentas, kuris e, reguliu, reglamentuos e, tokius didelius projektus, kuriuose galės dalyvauti ir ne ES valstybės narės. Taigi šis klausimas kol kas yra atviras, kol kas yra e, įvairių idėjų ir yra, pavyzdžiui, iškeltas klausimas, ar nebūtų galima šitas priemonės sujungti su europinė priemonė, kuri naudojama, kuri, pagal kurią finansuojami nacionaliniai, panašus nacionaliniai projektai. Ir taip pat e, yra keliamas klausimas, ar negalima šios priemonės iš, į, naudoti, taikyti ir kitoms valstybėms narėms, e, toms, kurios gal nesusiduria su didelėmis makroekonominėmis problemomis, bet kurios norėtų pasinaudoti šią priemonę. Komisija mano, kad tai nebūtų gera idėja, nes komisijos pajėgumai spręsti e, šią problemą e, būtų labai sudėtingi, jeigu būtų išplėsta šita priemonė, nes ji turi labai mažai laiko paraiškoms nagrinėti. Ir dėl ribotos prieigos prie e, privačių fondų ir prie sanglaudos politikos finansavimo. E, tie sanglaudos projektai galėtų netap, e, to, tokiu būdu netaptų prioritetų šios programos, o šios priemonės tikslas būtent ir yra sanglaudos e, projektai, todėl mūsų komitetas turėtų priimti sprendimą, galbūt išklausęs komisijos ir banko argumentus, bet tai toks yra atviras klausimas, kurį reikia aptarti šiandieninėje diskusijoje. Ir mes turime taip pat diskusijose atsižvelgti į esamą situaciją, taip pat į komisijos fizinius ir techninius pajėgumus, nes tai yra. E, schema ar programa, e, kurią vykdys Europos komisija kartu su EIB. E, todėl yra labai svarbu e, tai, kad yra, yra svarbus personalo skaičius regionų generalinėme direktorate, nes jis yra ribotas ir žmonės negali visko apimti. Taigi, E, tiek dėl, to, dėl tos techninės paruošiamosios veiklos. Dabar lauksiu jūsų komentarų. Dėkoju. Ačiū. Norėčiau padėkoti už, už pateiktą informaciją. Tas techninis susitikimas buvo labai informatyvus ir buvo išaiškinta daug neišspręstų klausimų. Mano socialistų manimo, mes pritartumėme greitesniai procedūrai, svastant šį dokumentą. Uh, Tai būtų mums primtiniau. Kitas dalykas. Aš buvau ekonomikos reikalų komiteto posėdį, kai buvo aptariamas šis dokumentas, ten buvo daug misinterp... netinkamų interpretacijų, atvirų klausimų. Ir aš nežinau, kaip jie rengs tą savo nuomonę, kol kas nelabai aišku, pažiūrėsime. Bet iš diskusijų supratau, kad būtent svarbiausia yra tie atviri klausimai, kokie projektai bus finansuojami. Aš pritačiau, kad būtų finansuojami sanglaudos politikos projektai ir nebūtų išplėsta tai į kitas rytis. Ir manau, kad tam reiktų skirti daugiausia dėmesio. Aišku, mechanizmas nėra naujas. Kaip sakėte pradžioje, tokių panašių mechanizmų buvo. Uh, Na, aš irgi bijojau, kad jeigu tai bus visiškai nauja priemonė, nežinosime, kaip su elgtis, tačiau komisija techniškai paaiškino, kaip viskas vyks, apie ką čia eina kalba. Ir aišku, prioritetas teikiamas Graikijai. Taigi mano vertinimu reikia patvirtinti šią priemonę, kuo galima greičiau, su kuo galima mažiau komplikacijų, nes reikalas skubus ir turime pritarti komisijai. Aš norėsiu ir Danijos ministro paklausti klausimo. Žinau, kad taryboje vyksta diskusijos. Aš nežinau, ar tai yra susijęs su kažkokiais tai politiniais dalykais. Taigi gal kitame darbo atvarkės punkte gal šį klausimą irgi bus galima iškelti. Ačiū. Pirmininkė dėkoju. Ramona Manesku. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad reglamento pakeitimas yra svarbus, jis leis įgyvendinti sanglaudos pro, politikos programas ir turės tiesioginės įtakos valstybių narių ekonominėms situacijoms, ypatingai toms valstybėms narėms, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės ir aš, aišku, turiu omenyje ypatingai Graikiją. Na ir atsižvelgiant į šio, šį bendros rizikos priemonės, šios priemonės reikšmę, svarbą. Turiu pasakyti, kad komisijos dokumentas yra gan techniškas ir turėtumėme atidžiau panalizuoti sąlygas, kurios keliamos um, tai priemoniai, kad būtų visiškai aišku ir kad konkrečiai suprastumėme, kaip tokios priemonės uh, leis pasidalinti riziką. Taip pat turime pasirūpinti, kad e, tų valstybių narių vykdomosios valdžios, vyriausybės tinkamai naudotų lėšas, lėšas gaunamas iš šios priemonės. Ir aš pritariu skubesniai procedūrai, skubesniai procedūrai ir vis tiek reikia matyti atidžiau panalizuoti šios bendros rizikos priemonės e, sąlygas. Elizabeth Schretter. Visų pirma, norėčiau pritarti socialdemokratam, kad yra prasminga šitą priemonę apriboti taip, kaip nori komisija Toliau man neaišku, ką reiškia ta supaprastinta procedūra. Man atrodo, kad tekstas, bent jau toks, kokį mums pateikė komisija, yra nepakankamas, neišsamus, todėl man atrodo, kad yra būtina teikti pakeitimus. E, bent jau mes žalieji tikrai norėsime keisti, teikti pakeitimus ir jeigu tai yra įmanoma to trumpojo supaprastinto proceso metu, tai tada mes tam pritarėm, o jeigu ne, tai tuomet nepritarėm tai paprastesniai procedūrai. E, taip pat dar atsiprašau, ponė Hübner, kad nepasveikinau jūsų, kad e, jūs vėl išrinkta į šį postą ir taip pat norėčiau pasveikinti visus vicepirmininkus. Dėkoju mano vardu ir visų vicepirmininkų vardu. Olži Blasek išėjo į kitą komitetą. Ai ne, jisai čia Jis yra, atsiprašau, jūs tik persėdote kitą vietą. Taigi, Olži, prašau, jums žodis. Já se omlouvám, došlo tady posunu k eh, přesazení, já nemám nějaký další komentář. Dėkoju, mes šiek tiek eh, susikeitėme vietomis. Na, daug komentarų e, neturiu, tik tai norėčiau pasveikinti pirmininkę ir vicepirmininkus. Linkiu Jums visokiojopos sėkmės, derantis mūsų komiteto vardu. Ačiū. Dėkoju. Pana Šegedį, nežinau, ar jis yra salėje? Ne. Um, so no other... Taigi, jeigu nėra daugiau pastabų, La Lambert Van Nistelrooy dar noriu pasakyti. Ačiū. Mes pasikeitėme nuomonėmis praeitą kartą Regi komitete. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs tiek daug laiko skiriate tam, kad paaiškintumėte atitinkamus dalykus. Aš asmeniškai manau, kad mums tikriausiai reiktų kuo galima daugiau numatyti dalykų reglamente dėl sanglaudos politikos ir tų lėšų, nes gali kilti tam tikrų problemų ir gali būti sunku sukontroliuoti viską. Taigi mes turėtumėme tas lėšas e, ribotai ir sklandžiai panaudoti projektams per tuos dviejus metus. Tai yra esminis dalykas. Na, o dėl to, ar būtų galima naudoti tas lėšas kitur, kol kas tai mums netaip ir rūpi, nes naujajame reglamente kitam laikotarpiu mes galėtumėme ieškoti tokios pusiausviros e, dėl kontrolės, dėl investicijų banko vaidmens ir panašiai. Taigi aš pritariu Jums kaip pranešėjai E, kad jūs siektumėte, kad procedūra vyktų ko galima greičiau ir kad taryba mąstytų taip, kaip mes. Nelaukime tarybos. Šį ryt pusryčiavome su Danijos atstovais ir jie tikrai pasiryžę siekti rezultato, tačiau uh, kol dabar reiktų tada ir pasiūlyti tą sprendimą. Ačiū, Džordžios Tavrakakis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Jums dar kartą padėkoti už įžanginius žodžius. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad pateikė šį pasiūlymą dėl pakeitimų. Man atrodo, kad šis pasiūlymas yra geras atsakas, sprendimas blogėjant situacijai, kai įmonėms vis sunkiau gauti papildomo finansavimo, ypatingai tose šešiose šalyse, kurias minime. Aš manau, kad šis pasiūlymas leis įgyvendinti stambius projektus, kurie buvo sustabdyti dėl to, kad nebuvo pakankamai skirta kapitalo, paskolos nebuvo gautos ar jos nebuvo garantuotos. Jūs puikiai žinote, kokia yra padėtis mano šalyje ir aš tikiuosi, kad Europos komisijos pasiūlymas leis mums išspręsti problemą susijusią su bankų paskolomis dėl krizės, dėl to, kad trūksta grinų pinigų. Yra daug plėtros projektų, kurie sustabdyti dėl krizės ir aš manau, kad komisijos pasiūlymas įkvėps e, Graikijos ekonomiką pagal naujus duomenis iš statistikos departamento ir pagal ekonomistų svarstymus, panašu, kad nuosmukis maždaug 30 procentų sąlygojamas to, kad trūksta augimo kapitalo elementų ir sudėtinga gauti finansavimą iš bankų dėl to, kad ištikusi kreditų krizė. Na ir komisijos pasiūlymas yra sprendimas šiai problemai ir yra puikia galimybė uh, paskatinti toliau gyvendinti stambius plėtros e, projektus be įtakos ES biudžetų. Ir aš labai tikiuosi, kad šis komisijos pasiūlymas bus priimtas kuo galima greičiau. Ačiū. Kolegos, dabar norėčiau padaryti pertrauką e, šiame posėdėje, nes dabar e, atvyko, atvyksta Danijos pirmininkančios tarybai atstovas. Pa, turiu atleisti iš darbo laikinai savo kolegas, nes reikia užleisti vietas ministrams, tačiau diskusijos šio klausimu dar nebaigėme. Dabar ją pratesime po to, kai išeis pirmininkaujančios Danijos atstovai. O dabar neišeikit iš salės, nes ateina Danai.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 colleagues, uh, dear colleagues, also assistants, political advisors. Mėly kolegos, politiniai patarėjai, asistentai, padėjėjai, pradedame posėdį. Kągi, pagal šį darbo tvarkės punktą yra numatytas susitikimas su Europos reikalų ministru Nikolai Vamenu, kuris atstovo, atstovauja pirmininkaujančiai valstybei. Jo portfelyje yra įvairūs klausimai, nes tai yra Europos reikalų ministras, jis koordinuoja visą pirmininkavimą. Taip pat e, jo atsakomybėje yra ir šiam komitetui aktuali politika. Taigi puiku, kad šiandien galime su juo susitikti dirbsime kaip visuomet, išklausysime ministro. Po to bus klausimai, pastabos iš jūsų pusės. Turime daugiau nei valandą šiam susitikimui, taigi aš tikiuosi, kad pasinaudosime tuo laiku efektyviai. Ministrė, sveiki atvykę, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, Pradžioje norėčiau Jūs pasveikinti vėl užėmus pirmininkės postą. Dėkoju už šiltą prieimimą. Mėly kolegos, ačiū Jums labai už galimybę susitikti su Jumis ir aptarti Europos sanglaudos politikos ateitį. Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti Europos regionės plėtros komiteto posėdyje šiandien Europos parlamente ir pristatyti pirmininkaujančios Danijos programą 2021-2027 ir dėrybas dėl sanglaudos politikos. Prašau, leiskite man pradėti nuo kelių bendrų pastabų, o po to jau detaliau apibūdinsiu mūsų siekius susijusius su sanglaudos politika. Na, o po mano įžango žodžio, kiek suprantu, bus keičiamasi nuomonėmis ir aš to tikrai labai laukiu. Norėčiau pereiti prie pagrindinių Danijos pirmininkavimo prioritetų. Yra keturi pagrindiniai prioritetai. Pirmasis yra atsakinga Europa, antras dinamiška Europa, trečia žalioji Europa ir ketvirtas prioritetas saugi Europa. Dėl pirmojo prioriteto atsakinga Europa, čia akivaizdu, kad reikia atkurti tvarką ir stabilumą Europos ekonomikose nors Danija nepriklauso eurozonai, mes vis tiek daug dirbsime ir šiuo klausimu, visais įmanomais būdais, ir ekofine, ir tarybose, svarstant augimo darbo tvarkę. Iš principo, mėly kolegos, mums reikia rezultatų, kad atkurtume pasitikėjimą Europą. Taip pat norime tapti tiltų tarp eurozonos valstybių narių ir valstybių narių už jos ribų. Europos Sąjungai reikia efektyviai ir įtikinamai reaguoti į grėsmę susijusią su netvariais skolos lygiais tam tikrose Europos ekonomikose. Tam reikės politinio noro įgyvendinti ir laikytis naujųjų taisyklių dėl ekonominės valdysenos, kurios yra Europos semestro dalis. Šios taisyklės bus įgyvendinamos pirmąjį kartą, pirmininkaujant Danijai. Dar vienas prioritetas bus pasirūpinti veiksmingų reformų gyvendinimų susijusių su valdy, finansų valdymu. Tai būtina siekiant užtikrinti tvarę bankų sistemą ir sumažinti bus galimų krizių riziką. Daugiametėje finansinėje programoje, daugiametė finansinė programa bus svarbus mūsų prioritetas. Labai svarbu, kad naujame biudžete būtų daugiau lėšų toms rytims, kurios markiai auga, moksliniai tyrimai, švietimas, žalios technologijos, uh, Per pirmuosius pirmininkavimo mėnesius mes tikimės išsiaiškinti eilę techninių biudžeto aspektų, na, o po to mes palaipsniui pereisime prie politinės stadijos, kur tikimės susiaurinti atotrauką tarp skirtingų valstybių narių pozicijų. Aš atvirai šiandien pasakysiu, Nerealu, kad dėrybos baigsis dar pirmininkaujant Danijai. Tačiau tikimės, kad mums pavyks Europos tarybai parengti puikų pagrindą dėryboms užbaigti iki metų pabaigos, įskaitant ir skaičius konkrečius. Dabar e, įvairios vyriausybės Europoje sunkiai išgyvena ir sunkiai tvarkosi savo nacionaliniais biudžetais ir europinis biudžetas turi atspindėti tai, kad gyvename finansinės atsakomybės metu, finansinė atsakomybė turi dabar būti darbo atverkės pirmasis punktas. Tačiau rengiant daugiametę finansinę programą Europai, čia kalba neina vien tik tai apie kaštų mažinimą, mums reikia sukurti augimą, kurti darbo vietas Europoje ir šis siekis turi visapusiškai atsispindėti ES biudžete finansinė atsakomybė, darbo vietų kūrimas turi būti suderinami dalykai. Antrasis prioritetas Danijai yra grįžti prie ekonominio augimo tendencijų. Kalba eina apie tai, kad reikia toliau skatinti vieningos rinkos plėtrą ir šiais metais švesime 20-ąjį vieningos rinkos jubiliejų. Vieninga rinka yra vienas svarbiausių ES pasiekimų visoje istorijoje, tačiau vis dar yra nemažai nepanaudoto potencialo vieningoje rinkoje ir pirmininkaujančios Danijos tikslas skatinti plėtrą, modernizuoti vieningąją rinką per 12 iniciatyvų, kurias pasiūlė komisija, kurios, kurių tikslas pagerinti verslo aplinką Europoje. Kalba eina apie tai, kad reikia modernizuoti atskaitos taisyklės, kad įmonės galiau, galėtų, galėtų geriau prieiti prie rizikos kapitalo, taip pat numatyti lankstesnės taisyklės dėl viešųjų pirkimų. Taip pat kalba eina apie tai, kad reikia užtikrinti internetinį saugumą vartotojams, mažesnius tarptinklinio ryš, sujungimo ryšio, ryšio mokesčius. Trečiasis prioritetas. Norime, kad Europa laikytųsi ambicingesnių e, e, e, siekių, siekiant žalio augimo. Dabar krizės valdymo momentu ekonomika turi būti tvari per ilgesnę perspektyvą ir ES užima lyderio pozicijas žalios ekonomikos ir klimato politikos srityje. Dabar atėjo laikas paspartinti Euro, Europos perėjimą prie žalesnės, tvaresnės ekonomikos ir tą galima padaryti, kuriant ekonominį augimą, nedidinant gamtinių išteklių suvartojimo ir iškasnio kūro suvartojimo. Dar vienas būdas tuos klausimus įtraukti į darbo tvarkę, kur deramės dėl sanglos politikos reformų, bendrosios žemės ūkio politikos reformos ir žuvininkystės politikos reformos. Bet aišku, turime išlikti realistais, suvokiame, kad tikrai tai savaime neįvyks. Reikia dirbti iš vien ir susitarti dėl naujųjų iniciatyvų, jeigu norime išsaugoti savo komparatyvinį privalumą lygnant su kitais pasaulio regionais. Priešingų atveju kyla pavojus, kad novatoriškos darbo vietos ir aukštų technologijų gebėjimai pereis į kitas pasaulio vietas, kurie puikiai supranta, kaip reikia investuoti į pereimą prie žalios ekonomikos. Tai susijęs su įvairiais dalykais. Reikia užtikrinti ilgalaikį ekonominį augimą Europoje. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir čia kalbame ne vien tik tai apie tai pasiektus tikslus, tikslus, kuriuos sieksime per 30 metų. Esmė yra ta, kad reikia užtikrinti kon Europos konkurencingumą kuo galima greičiau. Taigi Danija tikrai vykdys žalę darbo tvarkę ir tą darys visapusiškai ir įtraukiančiai. Dėl saugios Europos. Jūs Prisiminate, kad per pirmosius mėnesius, arabų pavasario mėnesius, daug Šiaurės Afrikos piliečių bėgo į Europą siekdami, ieškodami prieglopšio. Aišku, yra Europoje problemų dėl nelegalios imigracijos, taigi reikia galiausiai parengti bendrą prieglopšio politiką tam, kad galėtumėme tinkamai priimti žmonės, kurie beldžiasi į, žmonės, kurie beldžiasi į mūsų duris. Danija sieks užtikrinti gerai veikiančią prieglopšio sistemą Europoje ir stipresnį Šengeno bendradarbiavimą. Taigi, kaip sanglaudos politika įsi... atsispindi šiame paveiksle. Danija 2002 rudenį pirmininkavo praeitą kartą, kai buvo primtas sprendimas dėl istorinės reikšmės plėtros. Sanglaudos politika turėjo ir toliau vaidins labai svarbu vaidmenį, kuriant konvergenciją tarp įvairių žemynų dalių, kurie politiškai buvo suvienyti Kopenhagoje 2002 metais. Jau mes nuėjome netrumpą kelią, tačiau ne, viskas, ne visas darbas dar atliktas. Kaip jau buvo pasakyta mano išanginėme žodėje, susidūrėme su ypatingomis ekonominėmis aplinkybėmis, kurios kelia nemažai iššūkių. Akivaizdu, kad negyvename eiliniu metu. Bendrai vertinant platesnį ekonominį kontekstą, aš manau, biudžeto kontekstas verčia mus eiti tą pačią linkmę. Kartu turime sustiprinti konkurencingumą, augimą, užimtumą už kiek... ir pasirūpinti, kad sanglos politika būtų tinkamai parengta. Atsižvelgiant į ekonominę krizę, turime priminti, nepamiršti, kad ES politika yra viena didžiausių sėkmės istorijų Europos integracijos politikoje. Tai nėra vien tik tai Europos solidarumo simbolis, bet taip pat atspindi ir esminės Europos vertybės. Taip pat tai yra labai svarbus elementas rengiant Europą dabartiniams ir būsimiems iššūkiams. Tai ši mintis yra Danijos pirmininkavimo pagrindas sankdos politikos rytyje. Jūs daugel, daugiau nei kas kitas puikiai suvokėte, kad sanglaudos politika šiandien yra susijusi su įprastinė teisėkros procedūra, parlamentas ir taryba dėl to bendrai yra atsakingi už tai, kad sanglaudos politika judėtų į priekį 12 metais. Tai yra tas darbas, kuris pareikalaus mūsų abiejų pastangų ir pirmininkaujantį valstybę laukia artimo bendradarbiavimo su parlamentu šioje srityje. Na ir kalbant apie 2012 metus, ponios ir ponai, norėčiau uh, priminti, kad mūsų vyriausybių ir valstybių vadovai, remiant Europos parlamentui, prieėmė strategiją Europa 2020, siekiant e, tvaraus visai traukiančio augimo. Na ir 10 metų kovo mėnesio išvados Europos taryba teigia, kad mūsų pastangos turėtų būti sutelktos taip, kad Europos konkurencingumas ir našumas didėtų, kad didėtų augimo potencialas ir ekonominė konvergencija. Valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat padarė išvadą, kad visos bendros politikos sritys, įskaitant ir sanglaudos politiką, turės paremti strategiją 2020. Tai yra mūsų dar, darbų pagrindas ir jį svarbu atsižvelgti, kalbant ir apie būsimus sprendimus dėl biudžeto. Pagrindinis mums tenkantis iššūkis yra surasti pagrindą, kuris būtų sutelktas taip, kaip kalbėjo valstybių ir vyriausybių vadovai ir jis būtų tinkamai pritaikomas prie esančių susiklošusių aplinkybių. Nesvarbu, ko imtumėmės, negalime išvengti prievolės teikti įtikinančius atsakymus štai kokiems klausimams. Kaip mes kartu prisidedame kryptingai prie ES pagrindinių tikslų, kaip rodome, kad sukūrėme vertę panaudotiems lėšoms. Sanglaudos politika turi būti kryptinga, orientuota į rezultatus. Tas pats, tas pats pasakyti nėra apie dėrybų procesą. Visi turime suprasti, kad būtina parodyti, kad ES veikia, kad bendrijos metodas pasiteisina ir kad mums mes galime pasiekti puikių rezultatų savo piliečių labui. Mes savo ruoštų ketiname siekti pažangos dėrybose. Na ir šiame kontekste Būkime atviri ir tiesmukiški. Aš norėčiau kartą ir visiems laikams pasakyti, kad Danija turėtų būti suinteresuota siekiant rezultatų sanglaudos politikoje. Kol kas taip nėra. Mes sakome visai ką kitą. Sanglaudos paketas yra toks platus, kad mes negalime laukti kuo baigsis e, daugiametės finansų perspektyvos dėrybos ir mes galėsime pradėti savo veiklą. Žinoma, tai yra naudinga ir naudos gavėjams praktikoje. Todėl mes galėda, darysime viską, ką galime kartu su jumis, kad pasiektume pažangos rezultatų, e, rezultatų siekyje. Pirmininkaudama Danija ketina e, siekti pažangos abiem kryptimis ir turbūt galiausiai tuos abi kryptis susilies į vieną. Be bejonės e, politika dėl sanglų, e, teisės aktai dėl sanglūdos politikos negali pasibaigti tik tarybos diskusijomis dėl daugiametės finansų perspektyvos. Dėl daugiametės finansų perspektyvos Europos taryba gruodžio mėnesį labai aiškiai pasakė, kreipdamas į pradedančią pirmininkauti valstybę, kad ji turi e, susiimti, kad jau birželio mėnesį e, dėrybos pasiektų e, galutinius etapus. Tai vyks per vadovų susitikimą. Mes sanglaudos politiką turime aiškiau apibrėžti. Visi esame suinteresuoti, kad būtų parodyta, pademonstruota, kad ši politika gali atremti ateityje iškilsiančius iššūkius. Pirmininkaujantį Daniją e, pasinaudos e, pirmininkavusios Lenkijos parengta dirba ir mes manome, kad čia mums pavyks išauginti konkrečių vaisių. Organizuojame daug tikslinių dvišalių e, susitikimų. Balandžio ir birželio mėnesį bendrųjų reikalų taryboje bus organizuojama daug diskusijų tą temą, tačiau to padaryti vieni negalime parlamentas turi būti mūsų artimas e, bendradarbiavimo partneris kuris leistų e, išlaikyti mūsų tikslingumą. E, be to mes turime užtikrinti, kad mūsų veikla nebūtų nukreipta priešingomis kryptimis. E, žinote, kad šiais klausimais e, nėra taip jau lengva pasiekti greitą susitarimą, nes mes dabar esame lygiaverčiai teisės aktų rengėjai. Įvairios programos gali būti sukurtos atspindint skirtingų valstybių interesus. Pirmininkaujanti šios Danijos vyriausybė davė nurodymus mums, Danijos atstovams Briuselėje, palaikyti labai artimą ryšį su parlamentu, kad būtų aptarėmi visi klausimai ir e, reikalima informacija būtų perdodama tiek vyriausybėms, tiek Europos parlamentui. Tai yra būtina, kad būtų užtikrintas bendras teisės aktų rengėjų e, E, informatumas ir taip mes galime kuo greičiau pasiekti rezultatų. Ponios ir ponės, esu tikras, kad mes kartu galime pasiekti sėkmingų rezultatų. Norėčiau tik išsakyti keletą komentarų susijusių su sanglaudos paketo koncepcija. E, pirmasis įspūdis gali būti klaidingas. E, tai ypač pasakytina apie šį sudėtingą ir gana sunkų teisės aktą. Visų pirma, yra lengva pasiduoti uh, E, įspūdžiams. Ir tie įspūdžiai kartais gali būti negatyvesni, negu yra realybė. Tai yra žmogaus um, būdo dalis ir mes norime tą žmogaus uh, natūralų polinkį šiek tiek pakeisti, prisitaikant prie dabartinių aplinkybių. Taip aš pasakytina dabar, kai ES atsidūrė sankryžoje. Todėl mes neturėtume pasiduoti komisijos pasiūlymų naujoviškumui, naujoms koncepcijoms, uh, e, saligiškumui, uh, veiklos baziai, e, sisteminiam koncentravimui, e, finansų valdymui, programavimui. Aš žinau, kad mes turime ieškoti galimybių tuos klausimus e, išsamei aptarti per artimiausius mėnesius. Europos komisija e, siūlo e, tam tikrus darbo metodus savo, pasiūlym, savo pakeitimuose. E, galiausiai E, dėmesio sutelkimas į rezultatus niekada nėra blogas e, reiškinys. Aš esu įsitikinęs, kad mes e, galime tai padaryti be didelių sunkumų ir šiandien aš galėčiau kalbėti optimistiškai. Manau, kad mes visi tai galime daryti. Aš esu įsitikinęs, kad taip ir darysime. Iš tarybos pusės. Mes jau pradėjome naujus dėrybų blokus, supaprastinimą, valdymo kontrolės sistemas, stambiausi projektai, e, įplaukas kuriantys projektai bei paskutinis valdymo ir vertinimo projektas. Bet čia vėlgi vadovaujamės e, Lenkijos parengtais pagrindais ir šiai, šiai temai dėmesys buvo skirtas jau vakar. Jeigu užteks laiko, mes taip pat norėtume aptarti kai kuriuos e, horizontaliuosius politinės reikšmės elementus. Sakiau, kad e, sanglūdos politika yra numatyta bendrų reikalų tarybos dviejose posėdžiuose - balandžio pabaigoje ir birželio pabaigoje. Be dėrybų dėl ateities sanglūdos politikos bandysime užbaigti ir dėrybas dėl dabartinės sanglūdos politikos pakeitimų. Europos komisija pasiūlė įvesti rizikos vertinimo priemonės e, krizės išgyvenančiose valstybėse. Tai buvo padaryta jau praėjusiu metu spalio mėnesį. Toliau yra kalbama apie tai, kad reikia sukurti naują sanglaudos politikos priemonę, kuri leistų veiksmingiau kovoti su krize. Jeigu mums pasiseks ir mes sugebėsime konstruktyviai bendradarbiauti, tai tikimės, kad dėrybos bus ženkliai pastumėtos į priekį. Ir Tikimės, kad pasiektais rezultatais mes pasinaudosime išmintingai. Europa to nusipelno. Aš norėčiau pasveikinti pirmininkavusią Lenkiją už puikiai atliktą darbą ir tai e, tikrai buvo nelengvas e, darbas. Žinome, kokio masto jis buvo, bet mums dabar yra kur kas lengviau išvelgti šviesą tunelio gale. Kaip žinote, pirmininkaudama Lenkija organizavo bendrų reikalų tarybos posėdį gruodžio mėnesį, kuris buvo skirtas sanglūdos politikai. Galiu pasakyti, kad pirmininkaujantį Daniją tokių pat galimybių neturės, tačiau Lenkijos e, pasiekti rezultatai e, mums leidžia pasiekti nemažai pažangos. Pirmiausia, mes sukursime bendrą sanglūdos bazę, kuri E, bus e, dokumentų bazė, kuri, leis, e, kuri galės būti patvirtinta bendra sprendimų priimimo tvarka. Europos komisija pateikė savo aiškę poziciją ir akivaizdu, kad reikia gerai pasverto požiūrio, kuris leistų pagal sanglaudos politiką pritaikyti kiekvienai valstybei atskiras specifines gairias. Sanglaudos e, politika negali būti atskirta nuo bendros ekonomikos politikos ES. Kita vertus, rekomendacijos dažnai nėra pakankamai geros ir pakankamai pritaikytos investicijų politikai. Ir e, valstybėms narėms skiriamos rekomendacijos e, yra specifinės ir skirtos šalims, o tuo tarpu sanglaudos politikos rekomendacijos yra orientuotos ištisus regionus ir mes turime ieškoti galutinių primtinų sprendimų ir atsakymų į tuos klausimus. Teminio koncentravimo diskusijos te, leidžia e, sanglaudos politikos resursus panaudoti um, e, pagrindiniams svarbiausiams rezultatams pasiekti ir sustiprinti tų rezultatų poveikį praktikoje. Žinoma, kad valstybės narės dar toli gražu nesusituria dėl detalių. Mums susidaro įspūdis, kad valstybės narės dar nėra pasirengusios atskleisti savo išvadų. Ir bendra e, tendencija yra siekti daugiau lankstumo ir siekiant mažiau apribojimų, tačiau kokie apribojimai išliks ir kiek jų išliks, paaiškės tik ateityje. Pirmininkaujantį Daniją nori skirti e, laiko šiems sprendimams priimti. Suprantame, kad e, pirmininkaujant galbūt laiko viskam neužteks, o kol kas mes sieksime solidžios pažangos ir tikimės, kad susitarsime dėl kitų pagrindinių e, pamatinių elementų. Tai reikalauja drausmės ir prioritetų išskirimo. Laikas yra mūsų bendrininkas. E, Tačiau iš tiesų e, rezultatai priklausys nuo delegacijų. Mes stengiamės dirbti efektyviai, bet galiausiai pažangos pasieksime tik tada, kai delegacijos bus pasirengusios siekti rezultatų. Laukiant, e, žinant, E, tuos iššūkius, kokie mūsų dabar laukia. Aš e, galiu jūs tik patikinti, kad darysime viską, ką galime, kad darybos pasistumėtų į priekį kuo toliau ir e, kaip visuomet tikimės laudos bendradarbiavimo su parlamentu. Aš tvirtai tikiu, kad kartu geranoriškai ir darbščiai ir, ir aktyviai dirbdami mes pasieksime tų rezultatų ir tikslų, kuriuos pirmininkaujantį Daniją išsikėlė, bendradarbiaudama kartu su jumis, sanglaudos politikos rytyje. Ačiū, ponė pirmininkė. You, uh, Dėkoju, ponė ministrė. Dėkoju už tai, kad pristatėte. E, pasakėte, kad sanglaudos politika yra vienas iš jūsų pirmininkavimo prioritetų. E, iš tiesų tai yra vienas iš ES tikslų ir mes jo sieksime pirmininkaujant ir Danijai. Taigi, e, dabar norėčiau e, pradėti diskusijas. Pradėsime nuo e, frakcijų atstovų. Pirmas Van Nistelrooy. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponė ministrė už tokį išsamų pristatymą. Laikas gali būti mūsų draugas, bet draugus galima ir prarasti. E, tačiau jeigu mes dabar prarasime tą laiką, tą savo draugą, tai tada prarasime 2014 metus ir prarasime e, galimybę E, integruotų procesų atsakyti į 2012 metų iššūkius. Ir e, taigi, jeigu taip atsitiks, tai galime nebekalbėti apie laiką. Čia šiame komitete mes tą puikiai suprantame. Ir galime pasakyti, kad e, jūs turite savo tempą, savo darbo ritmą, o mes galime dirbti tik tai taip čia komitete, kad iki vasaros pateiktume savo sprendimą dėl komisijos pasiūlymų, nes kitaip mes ir išliksime toje neaiškioje situacijoje ir atsiliksime nuo laiko. E, komitetas jau e, per artimiausius mėnesius bandys nagrinėti šios klausimus ir rugsėjo mėnesio plenarinėje sesijoje turės būti patvirtinti pateiktos e, patvirtinti esminiai teisės aktai, esminiai pranešimai dėl esminių reglamentų. Aš pastebėjau, kad jūs netesėte Lenkijos pirmininkavusios prieš jūs pradėto darbo, e, kai e, dabar matau, kad už sanglaudą atsakingi ministrai neįtraukti į jūsų programą. E, kitų sričių e, ministrai susitikinės neformaliuose ministrų tarybose, o sanglaudos ministrai nesusitiks. Taigi aš ne visai suprantu jūsų plano. Jūs tarsi mus ir įtikinote, tačiau e, iš tiesų jūsų programa turėtų būti tokia, kad mums susidarytų įspūdis, kad mes taip pat esame įtraukti į, į tą bendrą procesą. Bendrėjai reikalai yra puikus dalykas. Jūsų kolega ITRES komitete pasakojo, kad vyks konferencijos svarbiais, e, svarbiais klausimais E, bus kalbama netgi apie tai, kaip, bus, kaip bus, būtų galima geriau panaudoti sanglaudos fondus Horizontas 2020 programai, tačiau e, kad ir kaip gražiai tai būtų beskambėję, nėra kažkokio integruoto požiūrio, todėl aš noriu užduoti konkretų klausimą, kaip jūs žadate mus įtraukti į savo darbą, kad mes pasiektume konkrečios pažangos, atsižvelgiant į konkretų planą. Taip pat džiaugiuosi, kad buvo e, patvirt, patvirtinta bendra strateginė programa. Tai iš tiesų mūsų teisėkuros darbo dalis. Taip pat džiaugiuosi, kad šioje srityje jūs mus palaikote. Mes tikrai pasi pasieksime pažangos šioje srityje. Šiandien mūsų komitete lankysis dar komisaras Hanas, taip pat su juo apie tai kalbėsimės, e, tačiau dėl kitų aspektų jūs esate šiek tiek santūrus, jūs tarsi e, sveikinate, kad bus naujas priemonės, e, kad būtų pa, panaudotos iki šiol nepanaudotos sanglaudos lėšos, tačiau e, iš tiesų mes turime suvokti, kam skiriami pinigai ir negalime e, dar labiau e, sukomplikuoti proceso įtraukdami e, papildomus klausimus. Aišku, e, e, turime galimybę pasakyti, linkiu jums truputį laimės, o ne daug laimės, tokios būtų mano pastabos. Ponas Olbricht, aišku, irgi kažką pasakys e, ir kiti kolegos taip pat dar mane papildys. Norėčiau paklausti, pas, pas, suteikti žodį Konstancijai Krell, socialistų ir demokratų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė ministrė, už jūsų pasiūlymus. Aš labai sveikinu jūsų ambicingą programą, e, ypač dėl sanglaudos politikos, nes tai yra tikrai labai svarbu, nes e, kadangi, nes iš tiesų, jeigu jums pirmininkaujant mes ne, nepasieksime tam tikrų dalykų, nepasieksime pažangos, tai 2014 metais mes neįvykdysime savo tikslų. E, iš tiesų mums reikia orientuotis į rezultatus ir norėčiau atsižvelgdama į tai paliesti keletą aspektų. E, pirmoje diskusijoje mūsų komitete, e, kai mes kalbėjome apie kryptį, apie apie komisijos pasiūlymo pakeitimą e, iškilo tokie klausimai vienas iš jų būtų toks. Aišku, mes palaikome komisiją, kad e, sanglaudos politika turėtų remti ES 2020 strategiją. Tai yra savaime suprantamas dalykas, tačiau sanglaudos politika yra šiek tiek daugiau ir dėrybose dėl reglamento nereiktų to pamiršti. Tikiuosi, kad jūs, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, ieškos rezultatų ir šioje srityje Tai reiškia, kad kai kuriuose vietose e, mums reikės daugiau lankstumo negu siūlo komisija. E, mes jau anksčiau apie tai diskutavome komitete, bet man atrodo, kad dauguma komiteto narių mano taip pat, kad reikia to lankstumo ir kad ir tinkama priemonė čia būtų partnerystės susitarimai, kurios pasiūlė komisija. Komisija e, nelabai aiškiai pristatė šią priemonę savo reglamento pasiūlymą, ji nekalbėjo apie tai, kokį statusą turės tie partnerystės susitarimai. Aš žinau, kad kol kas vyksta diskusijos taryboje. Mums e, patiktų, kad e, tos, part, tie partnerystės susitarimai būtų privalomi, e, nes tokiu būdu valstybės narės ir regionai galėtų reaguoti į savo poreikius ir atitinkamai sudaryti sutartis. Dėl strateginės programos buvo kai kas pasakyta, aš jau nebekartosiu to, ką sakė kolega, norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad dėrybos dėl sanglaudos politikos turėtų vykti lygiai grečiai dėryboms dėl žemės ūkio politikos ir žuvininkystės politikos ir beje mokslinių tyrimų politikos, nes iš tiesų, jeigu mums pavyks apjungti visas šitas politikos rytis vienoje sistemoje, tai tuomet turime stengtis, kad jos ir išliktų tarsi vienoje sistemoje, būtų susiję ir galėtų veikti visos kartu šitos politikos. Dėl supaprastinimo klausimo šiandien po pietų mes e, su komisaru Hanu e, tikriausiai daugiau apie tai diskutuosime. Mes taip pat e, turėtume stengtis, kad dėrybų metu ir parlamente, ir taryboje neįtume paviršiumi, kad mes iš tiesų pasiektume E, supaprastinimo tiems, kurie teikia paraiškas, kurie nori gauti lėšų. Nes jeigu mes tik tai e, parengsime vienu ar dviem pranešimais mažiau, o tie paraiškų tiekėjai turės ir toliau e, eiti tą patį kelią, tai neturės prasme šitas supaprastinimas. Ir manau, kad būtent šis klausimas yra labai svarbus, kalbant apie E, europinio darbo, mūsų europinės veiklos pripažinimui, e, kad žmonės, mūsų piliečiai gyvenantis regionuose geriau suprastų tą europinę integraciją. Kadangi esu socialdemokratų frakcijos koordinatorė, norėčiau aiškiai pabrėžti vieną dalyką, dėl kurio yra aiški mūsų e, pozicija. Mes nenorime e, makrokreditų sanglaudos politikos rytyje. Man atrodo, kad e, būtent dabar yra laikas tą aiškiai pasakyti e, iš tiesų yra, e, dar reikia aiškintis tam tikrus dalykus, dar yra e, daug dalykų, kuriuos reikia padaryti ir aš manau, kad mes vis tik rasime būtą, būdą, kaip mes galėtume gerai bendradarbiauti tarpusavyje ir manau, kad pirmai diskusijai Iš mano pusės būtų tiek. Aš labai džiaugčiausi, jeigu mums pavyktų intensyviai bendradarbiauti, nes Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, iš tiesų yra svarbioje pozicijoje, kad galėtų paskatinti sanglaudos politiką ir padėti mums laikytis to tvarkaraščio, kurį mes numatėme. Ačiū. You, Constance. Dėkoju, Constanță. Alde grupės vardu Ramona Manes. Doamna președinte, vreau să îi mulțumesc. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui Vamenui už pasisakymą. Džiaugiuosi, kad visi sutarėme, sutinkame mes ir pirmininkaujantį valstybę, kad regioninė politika ir daugiametė finansinė programa yra pagrindiniai dalykai siekiant ekonominio socialinio Europos atsigavimo. Nekartosiu to, ką sakė ponas Van Nistelrooy, ponė Kriol. Tačiau manau, kad turiu pridurti, kad mes kaip ir pripratome prie tokio labai ypatingo Lenkijos pirmininkavimo modelio ir tikimės, kad ir pirmininkaujantį Daniją dirbs su mumis taip pat efektyviai, kaip ir Lenkai, nes laukia daug svarbių diskusijų per kitą pusmetį dėl naujo teisėkuros paketo. Taigi labai svarbu mums žinoti, kad galime tikėtis dialogo su jumis ir kad galime spręsti konkrečias temas, kurios yra aktualios mums susijos, susijusios su nauja, naujų teisėkros paketu. Tikrai e, tų temų yra visa plejada ir aš ne, ne, dabar į techninės detalės nesileisiu, nes nei jūsų uh, pasisakymė, nei darbinėme dokumente, kurį pateikė pirmininkaujantį Daniją, nėra detaliai, nėra leidžiamasi į regionės politikos detalės. Tiesiog yra esminiai pagrindiniai dalykai išsakomi, bet dabar dar norėčiau Jums užduoti du klausimus. Kokia yra Jūsų nuomonė dėl makro sąlygų Ar tai yra efektyvi priemonė numatyti nuobaudą sankcijas naudos gavėjams dėl padarytų vyriausybių klaidų? Ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau paliesti, yra biudžeto apribojimas. Norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl sprendimo sumažinti nuo 3,8 iki 2,5 procento nuo BVP biudžetą. Reikia aptarti nemažai temų, bet na, tam laikui užteks, tikiuosi, kad atsakysite iš juos du mano klausimus. Ačiū. First of all, uh, let me address Pirmiausia, paliesiu tą klausimą, kurį minėjo visi trys kolegos. Ar pirmininkaujanti Danija norės vesti atvirą ir artimą dialogą su parlamentu dėl sanglodos politikos? Politikai dažnai pateikia ilgus atsakymus. Mano atsakymas bus trumpas. Taip, norime tą daryti ir tikimės, kad vyks stiprus bendradarbiavimas. Nebus oficialaus ministrų posėdžio, po, nebus, nevyks oficialus ministrų posėdžiai sanglos politika, kaip buvo pirmininkavus Lenkijai. Mes nemanome, kad jie prasmingi su Danija bus daug neoficialių, neformalių susitikimų. Ir imsimės ir kitų iniciatyvų. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad labai atviri esame pasiūlymams ir iš parlamento, ir iš šio komiteto dėl to, kaip būtų galima mums dirbti kartu. Vienas svarbių dalykų, kuris vyks pavasarį, yra tai, kad kaip ir pirmininkavusi Lenkija, mes surenksime konferenciją dėl tarp daugiametės finansinės programos ir parlamentas joje, žinoma, dalyvaus. Norėčiau pasakyti, kad tam nepritarė visos valstybės narės ir aš neminėsiu kurios nepritarė. Ne visos valstybės narės pasakė, kad tai yra puikia tradicija. Tačiau buvo aiškus pirmininkančios valstybės noras dirbti artimai su parlamentu ir mes pasakėme, kad mes norime, kad būtų toliau rengiamos tos konferencijos. Dar vienas svarbus dalykas Renksime posėdžius dėl sankodos, apie sankodos politiką. Jie įvyks balandžio mėnesį ir birželio mėnesį. Dar prieš tuos posėdžius ir šalia konferencijos dėl daugiametės finansinės programos dar vyks susitikimas su parlamento atstovais, ponu Lamasūru ir kitais kur aptarsime daugiametės finansinės programos klausimus. Taigi kontaktai bus artimi. To paprašė parlamento kolegos, prašė išplėsti tuos e, posėdžius, kad e, vyktų realus dialogas tarp parlamento ir pirmininkančios valstybės ir taip pat komisijos. Danijos atsakymas į tą pasiūlymą, kurį patikė parlamentas, buvo teigiamas. Mes norime dirbti iš vien. Dėl to tai, kaip mes dirbame, gal yra darbo metodas šiek tiek kitas, bet tikslas tas pats. Ir taip pat norėčiau pridurti, kad visos geros mintys yra sveikintinos. Ir jeigu leisite man dar atvykti vėliau, uh, Aš visada mielai tuo kvietimu pasinaudosiu, galiu ir neoficialiai susitikti. Tai man yra svarbus dalykai. Svarbu, kad mes rimtai nusiteikę darbui su jumis ir tikrai norime partnerystės su jumis. Būtent tokioje dvasioje šiandien aš ir atvykau taip nusiteikęs aš šiandien ir atvykau ir tik, neba, tikrai nesakau vien tik tai neteigiu to, negalvodamas apie tai rimtai. Lamberts, Lambert uždavė klausimų. Ir taip tiesa, kad e, svarbu pasiekti pažangos mūsų pirmininkavimo metu. Mes sutinkame su tą mintimi. Terminas yra tikrai įtem, ne, ne, neilgas ir šių metų, šiame pusmetyje turi užsibaigti uh, darbai dėl daugiametės finansinės programos, įtraukiant ir sanglaudos politiką. Na ir tam prireiks ir Danijos pastangų, ir parlamento bei komisijos pastangų tam, kad tą dėrybinę, dėrybinį portfelį pateiktumėme tarybai birželį ir tai taptų pagrindu dėryboms per antrąjį šių metų pusmetį. Ta tikrai darysime. Dėl to Visiškai pritariu tam, ką jūs, ponė Lambertai, sakėte. Žinote, kad mes e, tai turėsime omenyje. Jūs minėjote konkretų posėdį, konferenciją, man irgi užsiminėte asmeniškai. Kai baigsis tas posėdis, susitikimas, aš susisieksiu su to atsakingu ministru, tai nebūsiu aš, ir jam išdėstysiu parlamento nuomonę. Tikiuosi, kad jis pozityviai sureaguos į jūsų nuomonę. Taigi, taip dirbsime. Konstanca sakė, kad svarbu, kad vyktų bendradarbiavimas tarp parlamento ir pirmininkančios valstybės. Ji taip pat iškėlė keletą kitų klausimų, pavyzdžiui, dėl partnerystės principų. Partnerystės principai, kai yra konsultuojamas su tais, kuriems aktualios yra programos yra ir projektai yra natūralus dalykas. Ir aš esu iš valstybės, kur konsultavimosi tradicijos yra labai ilgos. Tai man tai akivaizdus dalykas. Ir aš tikrai norėsiu dirbti su parlamentu, bandant e, nuspręsti, kaip tą būtų galima padaryti sėkmingai. Ir tikrai labai vertinu jūsų išsakytas šiandien pastabas. Dabar dėl klausimo susijusio su makroekonominėmis sąlygomis. Ta klausimą uždavė ir Konstanca, ir Ramona. Tai aišku yra labai delikatus klausimas. Būkime atviri Tai yra vienas sudėtingiausių klausimų, kurį teks svarstyti. Kaip žinote, apie tai bus kalbama ir pirmininkaučios valstybės e, rėmuose ir taryboje. Ir visa tai bus įgyvendinama per teisės aktus. Tačiau nemanau, kad tą diskusiją užbaigsime mūsų pirmininkamo metu. Aš manau, kad nuomonės perdėm skiriasi. Ir taip pat yra daug labai sumaišties dėl to, kaip yra vertinami tie dalykai. Dėl to nemanau, kad galime tikėtis greito rezultato. Tačiau tikrai atsižvelgsime į komiteto uh, nuomonę ir jūsų nuomonę būtinai perduosiu tarybai. Bet jūs puikiai žinote, kad nuomonės yra labai skirtingos ir taryboje dėl to, kaip spręsti tą klausimą. Na ir galiausiai teks surasti kompromisą. Bet tikrai nebejokite, aš jūsų nuomonę perduosiu tarybai tam, kad jie tiksliai žinotų, kokia yra komiteto pozicija. Taip pat e, Ramona dar uždavė klausimą apie viršutinių ribų nustatymą. Tai vėlgi labai, jūs tikrai palėtėte pačius sudėtingiausius klausimus, kuriuos teks spręsti. Uh, ir aišku, normalu, kad šiandien e, apie tai kalbame. Tačiau aš turiu pasakyti, kad dėrybos dėl daugiametės finansinės programos parodys, ar komisija pasiekė tinkamą pusiausvyrą. Nuomonės skiriasi. Skiriasi jos ir taryboje, tai jokia paslaptis. Bet galiu patikinti, kad pirmininkaujantį valstybę puikiai suvokia, kokia yra uh, ypatinga situacija kai kuriuose valstybėse narėse, mes apie tai puikiai žinome. Vėlgi, tai yra tas klausimas, kur galiausiai teks surasti kompromisą. Ir aš išsakysiu šio komiteto nuomonę taryboje. Ir esu įsitikinęs, kad jie tikrai su susidomėjimu išklausys parlamento frakcijų pozicijų ir galiu patikinti, kad tai yra vienas ryčių, kur dėrėsimės iki galo, ieškodami sąžiningo, racionalaus sprendimo, teisingo sprendimo ir, aišku, pirmininkaujantį valstybė turės pasistengti, kad būtų pasiektas visiems priimtinas rezultatas, priimtinas ir valstybėms narėms, ir parlamentui, ir komisijai. Ačiū. Ačiū Jan Olbricht. Yes, Mr. Pone ministrė, pirmiausia noriu išreikšti e, pasitenkinimą tuo, kad Danija labai aiškiai pareiškė, jog tęs um, e, sanglos politikos rėmimo e, tradiciją. Tai svarbu mums nes tai atspindi ne tik pirmininkančios šalies, bet ir konkrečios valstybės narės politik, poziciją. Tikiuosi, kad pasibaigus pirmininkavimui jūsų pozicija nepasikeis, nes e, pirmininkaujančios šalies prievalės yra labai konkrečios ir aiškios, bet mes labai norime, kad ir po to jūsų nuomonė nepasikeistų. Perinu prie konkrečių klausimų. Pirmasis klausimas politiškesnis, e, labiau bendro pobūdžio. Apskritai e, matoma tendencija arba stiprinti Europos komisijos vaidmenį, arba mažinti jos reikšmę. Arba tiesiog palikti tokią, kokia ji yra dabar. Aš e, manau, kad tai daugiausia priklauso nuo deleguotųjų aktų, skirtų kompetencijų kiekio Šis klausimas nėra skirtas tik vyriausyb... Danijos vyriausybei, bet bendrai, kaip Jūs vertinate dabar susidariusią padėtį taryboje šiandien? Du elementai, kurie galbūt nėra aptarti reglamente, bet jie taip pat yra labai svarbus. Pirmiausia, ką pirmininkaujantį valstybė galvoja apie e, labai e, pagarsėjusią transporto nuostatą. 40 milijardų yra įtraukta į sanglaudos politikos paketą. Todėl mes bijome, kad iškyla grėsmė, kad 10 milijardų bus išimta iš sanglaudos valstybių, bet mes kalbam ne tik apie pinigų paėmimą. Tie pinigai bus paimti ir perkelti vadinamai Europos agentūrai. O kaip bus su bendruoju valdymu? Tie pinigai nebus paskirti bendram valdymui. Jie bus valdomi iš centro, iš Bruselio, kur bus organizuojamas viešasis konkursas. Tokiu atveju labai svarbu yra koncentracija. Svarbu yra lėšas paskirstyti, bet ne paimti, neatimti jų iš sanglaudos politikos valstybių. Galiu Jūs informuoti, kad šiame pastate nuolat vyksta e, susitikimai su regionų generaliniu direktoratu. Ir jie sako, kad pinigai bus paimti, o to tarp ateina transporto generalinio direktorato atstovai ir jie sako, kad pinigai bus suteikti. Labai dažnai mes e, sanglaudos politikos e, e, remiamoms valstybėms duodama papildomus 10 milijardų, bet iš tiesų jie nėra duodami, jie yra paimami. Ir viskas yra susiję su uh, E, papildomais elementais, bendras valdymas, atsakomybės pasiskirstimas ir panašiai. Kita svarbi diskusija yra Europos socialinis fondas, ESF. Europos socialiniam fondui turėtų būti suteiktas e, konkretus paketas. Pavyzdžiui, 25 procentai mažiau išsivyščiam šalims, 40 procentų, daugiau išsivyščiam šalims, 40 procentų mažiau išsivyščiam šalims bet kokie yra principai, kaip apibrėžti valstybių narių poreikius. Valstybės pačios turi nustatyti tuos poreikius. Į reglamentą tai neįeina, tačiau nuo šių e, faktorių labai smarkiai priklauso reglamento taikymas. Turiu galvoje transporto nuostatas ir Europos socialinio fondo nuostatas. Čia padėtis darosi labai sudėtinga. Taigi, mano pirmasis klausimas yra, koks komisijos vaidmuo ir antras dalykas, e, kaip bus elgiamasi su ESF nuostatomis. Noriu pasakyti, kad mes tikimės, jog apie tai diskutuosime su pranešėjais ir su regionų komiteto nariai galės apsilankyti Kopenhagoje. Ne tam, kad apžiūrėtų miestą, bet nors ir tai būtų labai įdomu, bet ir padiskutuotų su Danijos valdžia Kopenhagoje apie ES naujus nuostatus. Tikimės, kad tai pavyks padaryti. Jan Moica. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš valandą prasidėjo diskusija konkrečia tema. Ir taryboje tarsi sakoma, kad problemų yra nedaug. O aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vadinamai perpaskirstimo mechanizmą, specialų mechanizmą skirtą valstybėms narėms turinčiams likvidumo problemų. E, negalinčiams finansuoti ES projektų ir panašiai. E, regionų komitetas ir bendrai Europos parlamentas yra suinteresuoti, kad būtų pritaikyta greitesnė procedūra. Mes remiam Europos komisijos pasiūlymą šie kryptimi. Tačiau akivaizdu, kad kažkur taryboje yra e, blokuojamas šis dokumentas. E, Praėjusiu metu gruodžio mėnesį vyko paskutinis darbo grupės posėdis, bet nepažengtai prieki. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl e, viskas stringa, kodėl šis pasiūlymas nejuda į priekį, o jisgi labai skubus ir aktualus, nes šis mechanizmas nepaprastai svarbus Graikijai. Todėl norėtume, kad jis būtų įtvirtintas, o šis svarbus ir kitoms šalims. Antras klausimas yra e, mano asmeninis labiau. Prieš tai minėjote viešųjų pirkimų direktyvą. Ar galėtumėt keletą žodžių pasakyti, jeigu užteks laiko, e, kai, ką jūs apie tai galvojat? Mes šio pasiūlymo laukiam, bet matome, kad šio pastato koridoriuose iš esmės niekas nevyksta. Gal jūs galėtumėt šiek tiek e, paspekuliuoti dėl e, datų? Rika Manin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū e, gerbiamas ministrė už puikią kalbą. Kaip jau buvo daug kartų pasakyta, pirmininkaujant Lenkijai mes įpratome prie labai glaudaus ir gero bendradarbiavimo. Sanglos politika buvo aiškus Lenkų prioritetas. Todėl aš pati dabar tikiuosi, kad pirmininkaudama Danija taip pat parems komitetą ir pritars mūsų idėjoms dėl biudžeto per artimiausius 3-6 mėnesius. Jūs savo žanginėje kalboje paminėjote keletą labai svarbių temų. Aš norėčiau keletą jų pakomentuoti. Pavyzdžiui, susitarimai dėl partnerysčių. Labai svarbu, kad regionai būtų E, deramai įtraukti į tokių sprendimų sudarimą, kad bendravimas prasidėtų regionų lygių, o paskui mes perkeltume į kitus lygmenis. Valstybėse narėse žmonės dabar tokių dėrybų ir susitarimų bijo. Jie bijo, kad centriniai valdžiai vis daugiau atsakomybės teks. Dėl supaprastinimo mes esame jau daug kartų sakę, kad čia svarbu eiti, imtis žingsnių teisinga kryptimi. Mano klausimas ministrui būtų toks. Jūs sakėte, kad dėl supaprastinimo yra pasiekta šiek tiek daugiau ir apie tai yra kalbėta daugiau. Kokių konkrečių priemonių esate pateikę? Nes jau per šią kadenciją mes e, esame nekarta pritaikę fiksuotos sumos sistemą. Ar bus čia pakeitimų, ar bus e, kokių pažangos e, ženklų Prisiminkime, kad valstybių narių lygmenių biurokratijos mastai skiriasi. Todėl labai svarbu sukurti nuoseklesnę um, veiklos e, praktiką tarp valstybių narių. E, turiu ir klausimą dėl vadinamųjų perkelimo zonų ar regionų. Ar jūs turite iškių skaičių, kokią įtaką tai turės visumai ir e, kokios diskusijos E, vyksta dėl perinamųjų regionų. Tai turbūt vienas iš svarbiausių klausimų e, susijusių su busimais teisės aktais. Dar galiu pridurti, kad aš pati esu regionų bendradarbiavimo pranešėja, todėl mano klausimas bus šiek tiek detalesnis dėl regionio ir teritorinio bendradarbiavimo. Čia yra teisės aktų, bet ar esate iškėlę kokiu konkrečiu klausimus kurie turėtų būti išspręsti jūsų pirmininkavimo metu. Dėl biudžeto, ar jūs apginsite 3,5 e, procentų biudžeto e, lygmenį? E, tokia, su, toks procentas yra nustatytas šiam reglamentui dabar. Turiu galvoje teritorinį bendradarbiavimą. Taip, žodis jums, gerbiamas ministras. Dėkuoju. Visų pirma, Janui norėčiau pasakyti, uh, jūs sakėte, kad Danijos pozicija bus tokia pati po pirmininkavimo, kokia ji buvo ir pirm, bus pirmininkavimo metu. E, mano geras draugas e, Lenkijos Europos reikalų e, ministras pasakė, kad pabuvęs tarybos pirmininku, po pirmininkavimo jis dabar gali dirbti vien tik Lenkijos interesams. Iš tiesų reikia pripažinti, kad e, pirmininkaujančios valstybės vaidmuo yra toks labai unikalus ir dėl man yra labai svarbu pabrėžti, kad dabar aš atstovauju visoms 27 valstybėms narėms. Ir e, atsižvelgiant į atskiras e, E, valstybių narių pozicijas, aš turiu pabrėžti, kad aš dabar kalbu ne Danijos vyriausybės vardu, bet Danijos kaip pirmininkaujančios valstybės vardu. E, taigi mes stengsime konstruktyviai pirmininkauti ir bandyti e, pateikti tokius pasiūlymus, kad visos 27 valstybės narės galėtų identifikuotis tais pasiūlymais. Ir e, manau, kad Danija, kaip ir Lenkija, bus labai atvira ir konstruktyvi pirmininkaujanti valstybė, nes e, iš tiesų tai net tokia pozicija būdinga ir Danijai kaip nacionaliniai valstybei ir tokia ji buvo ir prieš mums pirmininkaujant. Taigi nemanau, kad jūs turėtumėte labai bijoti. Ir tikrai džiaugiuosi galėdamas jums tai pasakyti. toliau uždavėte klausimą dėl Connecting Europe priemonės. Komisija pasiūlė du dalykus. Visų pirma, e, pačią tą priemonę ir kitas dalykas, e, tai yra 10 milijardų eurų e, iš sanglaudos politikos e, fondo skirti tam, e, tai priemoniai Connecting Europe Aišku, šitos lėšos nepadės užpildyti visų spragų, bet e, iš tiesų nepaslaptis, kad vyksta diskusijos, ar verta imti tuos 10 milijardų iš sanglaudos politikos ir ar šita suma yra saugi suma, ar jinai užtikrins e, kažkokią pažangą. E, ir čia net išsiskiria nuomonės ir taryboje. Ir todėl aš suvokiu, kad šita, e, kad šita tema yra probleminė ir pirmininkaujantį valstybę tą tikrai suvokia. Ir mes e, esame įsitikinę, kad šis komitetas, e, kaip ir visas parlamentas, taip pat suvokia, kas vyksta. Bet aš atsižvelgsiu į jūsų pozicijas dėl Europos socialinio fondo. Tai taip pat yra labai svarbi tema, kuri dėl kurios taip pat kol kas nėra galutinės nuomonės. Ir tik tai galiu pasakyti, kad tai yra viena esminių problemų, kurios sprendimą mes turėsime rasti per artimiausius mėnesius. E, ir iš tiesų jūs palėtėte čia komitete daug įvairių temų, daugiau, daug klausimų, bet mes kol kas negalime pasakyti, kad yra kažkoks sprendimas, nes juk jeigu būtų lengvas kažkoks sprendimas, tai jūs net ne, nekeltumėte tų klausimų. E, nebus lengva, bet mes bandysime ieškoti vieningos nuomonės e, taryboje ir stengsime e, dirbti konstruktyvaus dialogo dvasia su šiuo, su jūsų komitetu. E, pasiūlymas atvykti į, Kom į Kopenhagą. Tikrai aš jūs kviečiu, man labai patiktų, e, jeigu jūs susiorganizuotumėte kelionę, sukoordinuotumėte ją su Danija kaip pirmininkaujančią valstybę ir e, mes pabandysime jums parengti tokią programą, kuri bus jums naudinga. Ir vienas iš tokių teigiamų dalykų, būnant e, Europos reikalų ministru, e, yra tai, kad daug laiko tenka praleisti užsienyje, bet iš tiesų aš labai mielai būnu e, Kopenhagoje, taigi aš labai sveikinčiau šitą jūsų pasiūlymą atvykti į Kopenhagą. Toliau klausimas dėl teminės teminės strategijos, tai yra sudėtingas klausimas. Kol kas taryba dar nerado galutinio sprendimo ir nežinau, ar pavyks rasti tą sprendimą dar Danijai pirmininkaujant. E, toliau pane Kleva klausė dėl e, rizikos paskirstimo priemonės. Tai iš tiesų labai naujas komisijos pasiūlymas ir taryboje kol kas įvyko komisijos pristatymas ir pirmasis, e, pirmoji diskusija dėl to pasiūlymo, tai vyko dar pirmininkaujant Lenkijai, o Danija savo pirmininkavimo laikotarpiu e, bandys tęsti dėrybas e, dėl šio pasiūlymo. Ir e, komisija e, kartu su taryba rengia techninį techninių klausimų seminarą, jis įvyks jau rytoj. Ir pagrindinis klausimas yra, ar galima sanglaudos politikos voką naudoti e, tom valstybėm, kurios susiduria su, e, kurias labiausiai palėtė. E, krizę, kad būtų galima finansuoti sanglaudos politikos tam tikrus projektus. Bet kol kas dar nėra aiškios tam tikros detalės, dar reikia labai daug padirbėti ir iš tiesų aš pritariu Jums, kad šis klausimas yra labai skubus, laikas mus spaudžia ir kaip aš jau minėjau, laikas gali būti mūsų draugas, bet. E, e Nedažnai mes turime daug laiko, tikiuosi, kad bent jau turime daug, daug, daug draugų. Taigi, pirmininkaujanti valstybė padarys viską, kad būtų e, žengti reikiami žingsniai. Toliau jūsų klausimas dėl viešųjų pirkimų. Prie šio klausimo mes turėsime dar grįžti. Aš tikiuosi, kad jūs galite mane suprasti, kad dabar dar negaliu at pateikti atsakymą. Rika, jūs iškėlėte daug svarbių klausimų. Ir Jeigu nesugebėsiu atsakyti į visus tuos klausimus šiandien, tikiuosi, kad vėliau galėsiu e, su jumis aptarti tuos klausimus. Dėl supaprastinimo, tai iš tiesų yra labai sudėtingas klausimas. Kaip jūs jau minėjote, mes e, aptarėme komisijos pasiūlymą ir E, tikroji problema yra ta, kad mes bandysime supaprastinti visur, kur siekti supaprastinimo visur, kur įmanoma. Mes stengsime visas nuostatas parengti kiek įmanoma aiškiau suformuluoti, aiškiau ir, ir tokiu būdu siekti tikslų. Taigi tai yra pagrindinis tikslas. Tai yra labai svarbus dalykas ir e, mes jį nuolat turime omenyje, kai diskutuojame sanglaudos politikos temas taryboje ir su komisija. Ir mes nenorime sukurti daugiau biurokratijos, mes norime, kad biurokratija partija sumažėtų. Mes nenorime, kad būtų storiausi nuostatų tomai, e, mes norime, kad tos nuostatos būtų pateiktos glaustai ir labai aiškiai. Ir dėl to dar taip pat turėsime diskutuoti. Taip pat dėl pereinamą laikotarpio regionų. Jūs žinote, e, komisijos pasiūlyme yra apžvelgiamos dvi situacijos, tai e, e, labai nutolę regionai, kuriem skiriami du trečdaliai, du trečdaliai lėšų ir paskui yra kiti regionai, kurių, kurių pajamos sudaro 75-90 procentų nuo BVP. Tačiau esminis klausimas yra, kas už ką mokės. Ir vėlgi, nenustebinsiu jūsų, kad nuomonės čia labai išsiskiria. Ir e, diskusijos dėl daugiametinės finansinės programos e, turėtų apimti ir įvairių regionų problemas. Taigi aš tikiuosi, kad šią šį klausimą mums pavyks išspręsti ir pavyks pasiekti kompromiso dėl daugiametinės finansinės programos. Kol kas dėja negaliu duoti Jums labai aiškaus atsakymo. Jūs taip pat paminėjote e, Europos teritorinį bendradarbiavimą ir administracinius iššūkius, kuomet yra bendradarbiaujama tarp valstybinių lygmenių. E, kalbant apie Europos finansinius in, in, instrumentus, mes turime e, vykdyti politinę programą ir mes turime apjungti ir administravimo ir kontrolės sistemas. Ir e, kalbėdamas apie finansinės priemonės, e, ap, apie kaiminystės priemonės, Tai dėl šių klausimų mes dar turime e, laukti komisijos iniciatyvos. Bet e, kol kas tokia integracija nėra įtraukta į darbo atvarkę, taigi e, gali būti, kad e, bus tikrai e, sunkumų e, dėl Europos kaiminystės politikos ir bendradarbiavimo prie išorės e, sienų. E, E, bet aš manau, kad mes dar galėsime aptarti šias temas. Dėkoju. Last, uh, speakers, Luhan, are... Ačiū dabar Petra Luhan, Petru Luhan ir pato Baštinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Danijos ministrui už pristatytą programą. Turiu kelis konkrečius klausimus, į pagrindinį buvo atsakyta, jis jau buvo užduotas. Norėčiau padėkoti, kad ieškote bendro kelio imantis iššūkių per ateinantį pusmetį. Gal galėtumėte pasakyti, kokia yra jūsų pozicija, ypatingai apie tas valstybės, dėl tų valstybių narių, kurios smarkiai sumažino viešas, vieš, viešo sektoriaus išlaidas dėl krizės, kaip Danija. Mhm ketina skatinti ekonominį augimą ir kurti daugiau darbo vietų jaunimui. Mes manome, kad anglodos politika turėtų prisidėti, kuriant e, naujas darbo vietas, ypatingai jaunimui. Maždaug 21 procentas jaunimui skiriamas o Ispanijoje 4, atsiprašau, 21 procentas jaunimo, Ispanijoje net 40 procentų jaunimo nedirba. Ir sanglaudos politikos pagalba reiktų sukurti daugiau darbo vietų jaunimui. Ir apie tai reikia mąstyti ir dėrybose dėl sanglaudos politikos. Kitas klausimas. Norėčiau paklausti, kokia yra pirmininkančios valstybės pozicija dėl žalesnės Europos. Ar manote, kad žalesnėje Europoje galėtumėme skatinti ir puoselėti verslo aplinką? Ir koks ryšys yra tarp sanglaudos politikos ir kitų šakinių politikų? Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ministrui, kad jis atvyko. Aš tikiuosi, kad jūs iš valstybės, kuri moka, o nesinaudoja tik tai parama pozicijos, suvokėte, kad sanglaudos politika yra viena svarbesnių poli ES politikos ryčių ir iš anksto galiu pasakyti, kad turiu tam tikrų nuogastavimų dėl Danijos pirmininkavimo, ar iš tiesų bus perkelti pagrindiniai aspektai e, pertvarkyti ir tikiuosi, kad jūs vis tik nepamiršite sanglaudos politikos ir sieksite pažangos ir šioje srityje. E, mano kolegų pasisakymai e, rodo, kad šiuo metu daugiau yra klausimų negu atsakymų į tuos klausimus. Ir laiko tema iš tiesų yra labai svarbi. Būtent jūsų pirmininkavimo metu reiktų priimti atitinkamas gairias, nes 2014 metai jau yra neužilgo ir tie regionai ir valstybės narės, norė, kurie norėtų gyvendinti sanglaudos politiką yra priklausomi nuo to, kad jūs jau dabar žinotumėte, kokiu pagrindu jūs veiksite, e, kad būtų parengtos atitinkamos programos, atitinkamos sutartis ir kad e, būtų skatinama regionų paramos politika. Todėl manau, kad e, būtent jūsų pirmininkavimas šiuo metu turės labai svarbu vaidmenį, kad būtų nubrėžtos gairės tam tikra tolesnio darbo kryptis. Norėčiau dar kartą pakalbėti apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą. E, kolegos sakė, kad e, reikia geriau koordinuoti atitinkamų finansinių priemonių panaudojimą. O jūs čia nurodėte kad reikia žiūrėti į komisiją. Aišku, komisijos įsipareigojimas yra teikti iniciatyvas, tačiau aš pastebiu, kad būtent e, valstybių narių lygmenyje išsiskiria nuomonės ir todėl norėčiau jūsų paprašyti e, valstybių narių lygmenyje e, padaryti viską, kad valstybės narės būtų atviros tiems pasiūlymams ir kad E, prisidėtų prie to, kad mes galėtume e, savo teritorinėme bendradarbiavime e, remtis atitinkamomis finansinėmis programomis, nes tarp valstybinis bendradarbiavimas, man atrodo, regionų politikos pagrindas. Be to taip pat reikia suvokti, kad, dauguma, kad yra regionų, kurie yra. E, mažiau išsivystę regionai ir būtent turime siekti Europos sanglaudo šioje srityje. Na ir paskutinis klausimas. Danija, kaip ir septynios kitos valstybės narės, e, priklauso tokiam makro e, regionui, vieninteliam makro e, regionui Europoje, tai yra Baltijos jūros strategijos regionui. Švedija savo pirmininkavimo metu pasiūlė šį regioną, įtvirtino jį ir tuo metu ji pateikė daug įvairių pasiūlymų, e, kaip turėtų vystytis tas regionas, kaip jis turėtų bendradarbiauti su kitais makro e, regionais. Dėl norėčiau paklauti, paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl to, nes būtent e, Baltijos jūros regionas, kuriame yra tokie dinamiški ekonomikos augimo centrai kaip Kopenhagas, Stokholmas ir Oslas, tikrai galėtų labai prisidėti prie visų ES politikų vystimosi. Dėkoju. Ačiū, ministrė e, Vamenai, už jūsų norą, pasiryžimą ir labai išsamius pateiktus atsakymus. Turiu vieną pastabą. Galiu tik pridurti naujų klausimų dėl Connecting Europe priemonės šalia tų, ką minėjo ponas Olbricht, tačiau nenoriu leistis į didelės diskusijas šiuo klausimu. Kitas klausimas. Kaip yra dėl veiklos rezultatų rezervo? Ne tik komitete, bet ir taryboje žinau, kad nuomonės šiuo klausimu labai skiriasi. Trečias klausimas. Kokia yra Danijos pozicija dėl energijos taupimo būsto, būstų politikoje? Mes ketiname panaudoti sanglaudos politikos lėšas subsidijuojant e, projektus dėl energijos taupimo būstuose. Su komisaru Patočniku ir komisare Hedegard mes vedėme išsames diskusijas, jie visi tam pritarė ir kovo mėnesį rengsime konferenciją ir aš esu įsitikinęs, kad ir toliau bus rema, remiama ši iniciatyva. Norėčiau sužinoti, kokia yra Danijos pozicija. Uh, Na ir paskutinis klausimas. Tik gerai žinau, kad kovo mėnesį komisaras Patočnikas pradės diskusijas dėl naujų direktyvų dėl aplink, poveikio aplinkai vertinimo. Kokia yra Danijos pozicija šiais klausimais, nes svarbu žinoti atsakymą, jeigu norime susijęti galimybę naudotis anglodos lėšomis pritaikant teršėjas moka principą, nes panašu, kad tai bus tik paskutinė galimybė naudotis tomis lėšomis, tai nebus įprastinė praktika. Tai buvo paskutinis klausimas, sako pirmininkė. Ministrė. Ministrė, dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Parlamentas labai pasistengė, kad e, būtų suorganizuota Danijos kabina, Danijos, Danų vertėjų kabina. Tai tikiuosi, kad bent jau žodį daniškai pasakysite. Ir dar vienas klausimas dabar kolegos bus užduodamas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai e, užduosiu tris klausimus. Norėčiau paklausti, kokia yra pažanga pasiekta dėl solidarumo fondo, kokia dabar yra situacija. Na ir mes regionės plėtros komitete daug kalbame apie subsidiarumą, kad prieartėtumėme prie piliečių, savivaldybių, kad vyktų decentralizacija, kad piliečių lygmenių būtų primami sprendimai. Ministras daug nekalbėjo apie regiono vaidmenį, rengiant naują ir priimant sprendimus dėl naujo paketo. Taigi, kokį jūs matote regiono vaidmenį, ar jį reiktų stiprinti per ateinantį laikotarpį? Ir dar vienas trumpas klausimas. Nors diskusijose daug dėmesio skiriame būsimam teisėkuros projektui, teisėkuros paketui, Norėčiau vis tiek jūsų paklausti apie dabartinę padėtį, dabartinę situaciją, nes Europoje panašu yra problemų. Ekonominis augimas sustojo eurozonoje ir už jos ribų. Norėčiau paklausti jūsų, kokia yra jūsų nuomonė dėl ekonominio augimo padėties Europoje. Ačiū. Pradžioje atsakysiu į paskutinį klausimą, kuris susijęs ir su to, ką sakė Petru. Kaip galime pasirūp, užtikrinti, kad Europoje ekonomika auktų? Vienas Danijos prioritetų bus vėl priversti Europą dirbti. Aš pritariu griežtoms priemonėms, taupimo priemonėms, diržo susiveržimo priemonėms, tačiau to nepakanka. Turime imtis ir iniciatyvų, kuriomis būtų didinamas augimo potencialas Europoje ir sukurtų darbo vietų. Puikiai suprantu, kad e, tikrai žinau, kad Danija ketina siekti jaunų žmonių užimtumo. Ispanija, kur 45 procentai žmonių nedirba, jaunų žmonių nedirba, tai tikrai paveikia visas kitas ES valstybės. Dėl to mums tenka prievolė surasti tos problemos sprendimą. Mes manome, kad bendros rinkos reformos prisidės prie šios problemos sprendimo per pirmos, pirmąjį pus, dešim, per pirmąjį dešimtmetį 2,5 milijono eurų buvo darbo vietų sukurta ir tikimės, kad bus dar jų daugiau sukurta. Kalbu ir apie sanglaudos fondus, ypatingai ir daugiametės finansinės programos lėšas, kuriomis turime užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Tai yra labai svarbu. Turime pasirūpinti, kad bet kuri programa ES prisidėtų prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi per pirmininkavimą mes ypatingą dėmesį skirsime bendros rinkos reformai. Tikimės iš to pasiekti kuo galima daugiau rezultatų. Dabar liko 5-6 mėnesiai mums tiems darbams. Ir taip pat jūs kalbėjote ir apie žalios plėtros darbo tvarkę. Žinau, kad yra Europoje, kurių teigia, kad turime siekti darbo vietų žalioje ekonomikoje, to turime siekti Europoje ir tai bus padaryta kitų verslo sektorių sąskaita. Aš manau, kad tai reikia vertinti labai paprastai. Darbo vietos žaliose pramonės šakose yra kūriamos pasauliniu mastu ir negalime kelti klausimą, ar jos bus kuriamos. Jos yra, kila klausimas tik, ar jos kursis čia Europoje, ar Kinijoje, JAV, ar BRIC šalyse. Na ir Danija yra įsitikinusi, kad reikia daryti viską, kad būtų remiamos iniciatyvos, kurios galėtų propaguoti šią darbo tvarkę, nes kalba eina apie darbo vietas, augimą, Dėl to mes tikrai labai ryštingai įsitrauksime į tą darbą. Jokimas e, klausė, kaip vertiname makro regioninės strategijas. Jis kalbėjo apie Baltijos jūros regiono iniciatyvą ir apie kitas galimas iniciatyvas. Aš manau, kad svarbu, kad strategijos būtų kuriamos jau veikiančiuose rėmuose. Nėra numatyta naujų teisės aktų dėl finansavimo, naujų finansavimo struktūrų. Tada kyla klausimas, kaip būtų galima geriausiai makro, e, makro regionių, regionų finansavimą numatyti per 14-20 metų laikotarpį. Taigi dabar nėra numatyta svarstyti makro, regioni, makro regionus e, diskusijose dėl finansinių perspektyvų. Na, o ta, tai, ką pasiūlė komisija, yra geras pasiūlymas. Aišku, darbo dar reiks atlikti, bet pasiūlymas tikrai yra geras. Makro regionų strategijos yra svarbi priemonė siekiant sanglaudos tarp įvairių valstybių regione. Ir jeigu sieksime stiprios infrastruktūros, e, kultūrinių mainų, mėlynų, žalių darbo vietų, tuomet e, tos strategijos tikrai atneš pridėtinės vertės Europoje. Tačiau turime pasirūpinti, kad tai, ką darome, būtų teisinga. Dėl to protinga, mano manimu, ir pirmininkančios valstybės nuomonė palaukti, kol komisija atliks savo makro regioninių strategijų įvertinimą kitų metų birželį. Tačiau sutinku, kad tai yra viena priemonių, kurią galime pasinaudoti, skatinant augimą ir darbo vietų kūrimą. Grįžtu vėlgi prie pagrindinio mūsų pirmininkavimo darbo. Viktoras iškėlė Connecting Europe priemonės klausimą labai trumpai ir tiksliai pasakėte, kad jums irgi rūpi tie dalykai. Manau, kad e, tuos klausimus galėsime aptarti, bet jūs kėlėte ir energijos taupimo klausimą ir nebūtų galima to įvertinti sanglaudos fondų kontekste. Danija pozityviai bandys e, tai įvertinti, tačiau, žinoma, diskusijos turės įvykti ir džiaugiuosi, kad jau vyksta dialogas su komisija, tačiau augimas, darbo vietų kūrimas, žalia darbo, žalios plėtros darbo atvarkė, tai yra mūsų pirmininkavimo e, darbo atvarkės pagrindiniai elementai, taigi mes e, su tuo susijusias iniciatyvas sveikiname. Taip pat jūs kalbėjote apie regionų vaidmenį. Aš labai gerbiu regionus ir miestus. Aš pats buvau anksčiau meru antrame pagal dydį mieste Danijoje. Taigi puikiai žinau, kad lėšų panaudojimas neturėtų būti apsprendžiamas ministrų. Ta galime padaryti ir vietos mastu, gan profesionaliai. Be jokios abejonės regionai ir jų partneriai turėtų iš principo įsitraukti rengiant partnerystės susitarimus, tai išplaukia ir kom, iš komisijos pasiūlymo. Taip ir turėtų būti. Danija norėtų dirbti su šio komitetu ir regionais, bandant e, surasti būdų, kaip tą būtų galima padaryti. Na, o dėl solidarumo, kaip žinote, 2005 metais komisija pateikė pasiūlymą, jis užstrigo taryboje Na ir to pasiūlymo, pasiūlymo, prie to pasiūlymo buvo vėl grįžta 2006 metais. Praeitų metų spalio mėnesį komisija patikė komunikatą dėl solidarumo fondo ateities ir paskelbė, kad turi minčių, kaip būtų galima atgaivinti penktųjų metų pasiūlymą, tą pasiūlymą pakoregavo ir dabar komisija nori išanalizuoti potencialų galimą naująjį pasiūlymą atsižvelgiant į dabartinį reglamentą. Taigi, kiek suprantu, toks pasiūlymas nebus pateiktas mūsų pirmininkavimo metu. Dėl to tikrai, kažin ar galėsime daug pasistumti į priekį šioje srityje mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Taigi, pabikai dar daniškai pasakysiu keletą žodžių, nes tikrai nenorėčiau jūsų nuvilti, nuvilti vertėjų. Taigi norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti pirmiausia vertėjams, nesvarbu, iš kur jie būtų. Norėčiau taip pat padėkoti komitetui už galimybę pristatyti Danijos poziciją apie Danijos pirmininkavimą. Bus momentų, kai sutarsime, tikiuosi jų bus nemažai, ir bus e, momentų, kai nesutarsime. Uh, Tačiau nepaisant mūsų pozicijų, aš manau, kad pirmininkaujančios šalies aiški pozicija užmėgsti atvirus, teisingus, sąžiningus ryšius su šio komitetu ir parlamentu bus esminis dalykas. Ir aš laukiu, kuomet galėsiu pabendrauti su pranešėjais. Jie planuoja planuojama yra kelionė į Kopenhagą, tai yra puikia iniciatyva ir mes tikrai mielai jūs priimsime Danijoje ir tikiuosi, kad ten pamatysiu, pamatysiu jūsų labai daug toje konferencijoje, kuri įvyks mūsų primkamo metu apie daugiametę finansinę programą. Aš manau, kad tai puikia galimybė mums tam, kad pirmininkaujantį valstybę, komisiją, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai galėtų bendrai aptarti daugiametės finansinės programos klausimus ir e, ypatingai sanglaudos politikos klausimus. Taigi, dar kartą noriu Jums padėkoti už galimybę šiandien čia atvykti ir labai laukiu tolesnio darbo su Jumis. Džiaugiuosi, kad esate tokie ryštingi ir džiaugiuosi, kad išgirdau labai aiškių minčių šiame komitete, rodančių, kad mes kartu galime pasiekti gerų rezultatų piliečių labui. Ačiū. Um, like to, to say, um... Ministrė, aš norėčiau pati keletą žodžių pasakyti, bet reikėtų jums pirmiausia žinoti, kad mūsų komitetas gana pragmatiškai vertina viską, ką daro. Sukūrėm tokį darbo stilių. Uh, Ir aš galiu pasakyti, kad dabar, kaip ir jūs žinote, ir parlamentas, ir taryba yra kartu atsakingi už Europos ateitį ir kuriant biudžetą ypač. Mes esame pasirengę jums e, sukurti visas bendradarbiavimo galimybės, kurios, kaip jūs sakėte, taryboje dirbant reikalingos. Taip pat ketiname organizuoti daugybę visų, e, susi, visų rūšių susitikimų, formalių ir neformalių. O jūs esate e, Mm, pageidaujamas čia, kiek skart, kai tik galite, kad pasikeistumėte informaciją su mumis. Stefan Ilnius, kuris jau yra su mumis dirbęs pagal trojko sistemą, tikimės ir toliau išliks kartu su mumis visą laiką. Ir dviejų bendrųjų reikalų tarybų rėmose bus taip pat aptariama sanglaudos politika. Mes labai džiaugtumėmės, jeigu abi pusės dirbtų tuo klausimu ir e, taip užtikrintume, kad parlamente sustiktumėt ne tik su žmonėmis atsakingais už biudžetą, bet ir už tas politikas, kurios yra finansuojamas iš to biudžeto. Šiuo atveju konkrečiai turiu galvoje sanglaudos politiką ir e, galima dalyvauti tokiuose informatyvėse susitikimuose. Mes iš savo pusės darysime viską, ką galime, kad taip būtų E, klausimasis, keitimasis informacija, bendradarbiavimas yra tai, ko mes norime. Ačiū už jūsų atvirą diskusiją su mumis ir už tai, kad jei ne visomis nuomonėmis pasikeitėte, tai jau daug ką pasakėte. Aš tikiuosi, kad taryba e, formuos daug skirtingų pozicijų, pasitelkdama ne tik Daniją, e, bet atitėjus turite išlaikyti savo poziciją. Ačiū. Um, is, is not... Kolegos posėdis dar nebaigtas. Mes jį tęsime, todėl prašyčiau likti salėje. You, the commission national election. Sorry? No, we give the floor. Dear colleagues, I would like to... Uh, Kolegos, norėčiau toliau pratesti posėdį. Pertrauka baigėsi. Norėčiau pratesti diskusiją, kuri prasidėjo prieš ateinant ministrui. Turiu galvoje e, tą priemonę dėl pasidalyjim, rizikos pasidalymo ir 2007 metų reglamento pakeitimo. Dabar e, tarp mūsų yra Europos komisijos atstovas e, generalinis direktorius Nisler ir kiti kolegos iš atitinkamo generalinio direktorato. Taip pat e, yra e, Graikijos darbo grupės atstovė ponė Reichenbach, kuri dalyvaus mūsų posėdėje ir rytoj Ji yra darbo grupės pirmininkė. ECFIN e, generalinio e, direktorato atstovas yra ponas Sartoni. Kaip jau sakiau, e, šio dokumento mes nepradedame svarstyti nuo nulio. Patirtis jau yra sukaupusi nemažai patirties per nemažai metų dėl to priemonių padalinti riziką. Taip pat yra ir Dominikas Drain Kur iš Europos investicijų banko šiame posėdėje. Norėčiau svečiams pasakyti, kad prieš sustinkant su ministru mes jau keitėmės nuomonėmis ir iš esmės išriškėjo du dalykai po diskusijos komitete. Pirmiausia, visi suprantame, kad šis klausimas skubus. 2012-2013 metai prasidėjo, e, turime aiškius įsipareigojimus tam laikotarpiui, kad įgyvendintume tas priemonės, laiko taigi lieka nedaug ir reikia veikti skubiai, kad e, atitinkamos ekonomikos pradėtų aukti. Ir tiesą sakant, truputį susijaudinome dėl to, ką patvirtino ministras, kad taryba dar nepajudėjo iš vietos. Ir rytoj bus suteiktas techninis informavimas tarybai, techninis briefingas ir tikimasi, kad po to reikalai pajudės. O antras dalykas, kuris išaiškėjo per pasikeitimą nuomonėmis dėl šių pakeitimų, yra esminis, sakyčiau, jis labai svarbus, nors ir atrodo, kad jis yra susijęs su uh, geografinė apimtimi ir uh, projekto taikymo galimybėmis. Mūsų komitetas mano, kad dėmesys turėtų būti sutelktas į sanglaudos politiką. Buvo išdėstyta daugybė įvairiausių argumentų, bet e, dominavo būtent tokia nuomonė. Ir mes labai mielai dabar išklausytume jūsų argumentų, kodėl reikia išplėsti, o arba galbūt nereikia išplėsti e, projektų, kuriems galėtų būti teikiama parama. Turiu galvoje e, projektus remiamus už, iš už sanglaudos politikos ribų. Kitas dalykas - geografinė apimtis. Čia klausimas dar neišspręstas. Ar tokiu būdu padidėtų našta Europos komisijai, jeigu ši priemonė neapsiribotų tik šešiomis valstybėmis narėmis, kurioms pakeitimas buvo pakeistas anksčiau. Taigi tie du klausimai išlieka. Visi kiti techniniai klausimai atsakyti. Techninis briefingas prieš porą savaičių buvo labai naudingas ir geras, taigi daugmas viskas išaiškinta. Nebent kas nors iškils per diskusiją. Bet jeigu galėtumėt sutelti dėmesį į argumentus už arba prieš e, projektų taikomumo arba geografinės apimties masto išplėtimą, tai e, galėtume pratesti diskusiją. Komisijoje e, vakar vyko darbo grupės dėl Graikijos e, posėdis. Ekonomikos komitetas e, rengia savo nuomonę ir pasisako už tai, kad būtų apimt, išplėsta šios priemonės taikymo apimtis. Žodis Rudolfui dabar. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą Dėkoju už tai, kad suorganizavote techninį susitikimą, per kurį mūsų nuomonė atsivėrė galimybė apžvelgti daugybę plačių klausimų susijusių su uh, projektų tinkamumu finansuoti, priemonės funkcionavimu ir panašiai. Be to, mes e, su kolegomis galėjome pasikeisti patirtimi. Ta pati darome ir šiandien. Ir matome E, tose diskusijose, kas vyksta realybėje. E, savo, mūsų kolegos, ypač e, ponas Rievinahbach, dar detaliau pristatys susiklošiusią padėtį Graikijos kontekste. Po jūsų klausimų sugrįšiu netrukus. Bet prieš tai norėčiau vieną dalyką pasakyti. Kaip žinia, pasiūlymą sukūrėme pamatę konkrečią padėtį Graikijoje iškilo grėsmė dideliai e, daliai NSRF veiksmų, ypač kai kalbėjome apie platesnio masto infrastruktūrą, kai kalbėjome apie bendrą finansavimą. E, dėl bendrų dabar Graikijoje iškilusių problemų, bankų sunkumų e, prisėdant grinaisiais pinigais, indėlis iš projekto partnerių, indėlio iš projekto partnerių nesusilaukėme, o projektai e, jau turi būti gyvendinami. Taigi mums labai svarbu e, užtikrinti sanglaudos politikos priemonių gyvendinimą šiame svarbiame segmente. Ir e, tam mes būtinai turime išspręsti papildomą finansavimo problemą. O ta problema buvo neišvengiamai iškilusi gyvenančios projektus. Dėl to mes e, projekto pasiūlymą ir sukūrėme kartu su Europos investicijų banku ir ECFIN generaliniu direktoratu. Taigi, krizės priemonė yra atspirties taškas ir toliau galvojame, kaip galime užtikrinti sanglūdo politikos įgyvendimą. Mūsų nuomonė dabar, kai žvelgiame į ko, jūsų konkretų klausimą, reikėtų pagalvoti ir apie pasiūlymo išplėtimą, apimant daugiau valstybių narių. Mes savo ruoštų manome, kad ta priemonė turėtų išlikti krizinė, kad išliktume nuoseklus. Bandėme apsiriboti valstybėmis, kuriuose jau buvo įgyvendinami kiti pakeitimai, e, tam, kad būtų atremti iššūkiai iškilė sudėtingą situaciją. Ta pati galime pasakyti ir apie kitus pasiūlymus, pavyzdžiui, e, finansavimo papildymas, dėl kurio buvo susitarta praėjusiu metu gale. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad e, rizikos padalymas e, nėra taikomas automatiškai visose šešiose valstybėse, kurios dabar e, <coughs> naudojasi Europos ar e, TVF mechanizmais. Ir valstybės narės pačios e, kruopšiai analizuoja situaciją ir e, kiekvienu atveju yra pateikiamas skirtingas vertinimas. Taigi tai nereiškia, kad e, bus taikomos priemonės automatiškai bent jau net ir visose tose šeši šalyse. Dabar matome, kad nėra gauta jokios informacijos iš kitų valstybių negu tos šešios. Turiu galvoje tas valstybės, kuriuoms e, atitinkama priemonė būtų laikoma reikalinga dabartinėmis sąlygomis. Manome, kad akcentuoti reikėtų krizę. Ypač tas e, kraštutinės aplinkybės, dėl kurių iškyla rizika uh, bendrai finansuomų projektų įgyvendinimui NSRF rėmose. E, jūs turėtumėt žinoti, kad tie projektai, apie kuriuos e, kalbame pirmajų atvejų, nebūtų įgyvendinami, jeigu pasangos valstybė narė prarastų kreditus pagal sanglaudos politiką. Išlaidos E, būtų įmanomos tik tose e, projekto dalise, kurios būtų finansuojamos iš ES. Būtina suprasti, kad pasiūlymas panaudoti dalį dar nepaskirtų pinigų, stengiantis e, garantuoti tų projektų įgyvendinimą, kad administracija galėtų absorbuoti planuojamus pinigus, yra būtinas tam, kad E, valstybė neprarastų didelės dalies kreditų. Taip pat reikėtų suprasti, kad taikos projektai sukuria yra strateginio pobūdžio. Pirmiausia, pagalvokime apie transeuropinius e, tinklus ir daugelį kitų ekologiškai svarbių projektų. Ponas Reichenbach garantuoju apie tai daugiau pakalbės. Kitas dalykas, kodėl mes tiek daug dėmesio skiriame sanglaudos politikai. Ir tik jai. Kaip ir sakiau, mes pirmiausia siekime užtikrinti sanglaudos politikos strategijos įgyvendimą. Dabartinėme na, pažengusėme įgyvendimo etape kuriame esame dabar, būtų labai negerai nukreipti dėmesį nuo tų projektų, kurie jau įsibėgėjo ir kurie dabar yra šiek tiek sustabdyti dėl krizės. Kaip mes suprantame, svarbiausia yra užtikrinti tų projektų testinumą, o ne nukreipti energiją į naujų projektų kūrimą kur mes nebūtume tikri, kad e, užteks įgyvendinimo galimybių. Prašyčiau e, paprasčiausiai vertinti e, tvarkaraštį. Beliko mažiau negu dviejai metai projektams įgyvendinti per šį laikotarpį. Jeigu iškils naujų idėjų, tai jas turbūt būtų galima geriau e, E, suformuluoti ir rasti joms geresnį finansavimą kitam laikotarpiui, kuris prasidės 2014 metais. Reikėtų pagalvoti ir apie tai, su kokiais sunkumais mes susidurtume, e, apibrėždami projektų tinkamumą finansavimui pagal sanglaudos politiką. Pagal sanglaudos politiką yra sukurtos Europos ir nacionalinės tinkamumo taisyklės, pagal kurias e, visi projektai yra gyvenami. Jeigu mes atsisakysime to principo, iškiltų daugybė visokiausių klausimų ir aš tikrai nežinau, ar tai padėtų mūsų diskusijoms apie šį pasiūlymą ir parlamente, ir taryboje. Manome, kad būtų kur kas blogiau, jeigu mes pradėtume e, tokias sudėtingas diskusijas apie taisyklių išplėtimą, e, išplėčianties už sanglaudos politikos ribų. Pone pirmininkė, aš tiek ir norėjau pasakyti. Būtų labai malonu, jeigu kolegos mane papildytų. Very much, very... Dėkoju. Nežinau, kas dabar norėtų kalbėti. E, prašau. Well, just, uh... Aš pasakysiu tik, kad tai, e, ką jūs pažymėjote, tai, kad e, svarbiausias dalykas yra ypatinga skuba ir tos ypatingai reikia, e, jos ypatingai reikia Graikijai, kad būtų įgyvendinami projektai. Aš tiesiog galiu dar, tą, dar kartą tą patį pakartoti ir pabrėžti. Ir kad kad galėtume įgyvendinti tuos projektus, e, reikia pabrėžti, kad Graikijoje sanglaudos politika yra pats pagrindinis tikslas ir premjeras Papademus tą nuolat pabrėžia ir jis stengiasi daryti viską, kad būtų įgyvendinama ta sanglaudos politika ir kol mes nepakeisime e, šio reglamento, nebus beveik jokios vilties, kad būtų galima pabaigti tuos projektus. Norėčiau pagrysti, kodėl tai yra taip svarbu ir iš finansinės perspektyvos, ne tik iš sanglaudos politikos perspektyvos. Žiūrint iš Graikijos pusės, jeigu šie projektai nebus tesiami, tai tuomet e, bus apskūstos sutartis ir e, tie gali būti tada tos sutarčių nelaikymo išmokos gali būti labai aukštos. Taigi labai svarbu būtų baigti projektus, kad nebūtų baisių pasiekmių. Aišku, yra ir kitų projektų, kuriuos būtų galima finansuoti pagal šitą rizikos pasidalinimo priemonę, tačiau svarbiausias dalykas Graikijoje yra, svarbiausias dalykas būtent yra šitie, šitas graikiškas projektas. Dėkoju, nežinau, ar dar kas nors norėtų pakomentuoti, prašau. Thank you, E, dėkoju, aš esu iš ekonominių ir finansinių reikalų generalinio direktorato. Aš galėčiau pakal, pakartoti tai, ką pasakiau techninėme posėdėje. Tai nėra naujas dalykas, tie rizikos pasidalinimo e, instrumentai galioja jau šešerius metus, jie yra taikomi mokslinių tyrimų projektams. Todėl mes e, tiesiog. E, tobuliname tai, kas, yra, jau, kas egzistuoja, remiamės tuo, kas jau egzistuoja. Ir norėčiau pasakyti, kad e, visi e, projektai, visi š... bus finansuojami iš EBRD ir jie taip pat yra grindžiami šiomis e, finansinėmis priemonėmis, taigi jūs galite gauti visą įvairią informaciją ir jeigu yra klausimų, aš galėčiau juos atsakyti. Thank you, uh, Mrs. Chairman. Chairman um, thank you very much for this opportunity to, to save. Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę pakalbėti apie labai puikią iniciatyvą ir mes sveikiname komisiją, kad ji pateikė pasiūlymus dėl dviejų dalykų, kuriuos jūs pasiūlėte. Pirmiausia, dėl to, kad viskas turi būti daroma skubiai. Man atrodo, skubumas skuba čia yra žaidimo taisyklė, ne tik skubiai priimti sprendimą, bet skubiai jį ir įgyvendinti. Ir jeigu mes, kaip tikimasi, bus, būsime tie, kurie įgyvendins tai, tuomet labai svarbu, kad atitinkamos sąlygos leistų skubiai gyvendinti šią priemonę ir tam, aš manau, reikalinga labai atidžiai peržiūrėti sąlygų atitikties klausimus. Ta reikia padaryti atidžiai, nes buvo apsispręsta dėl veiklos programų atitinkamų momentų, po to pasikeitė prioritetai, atsirado krizė tam tikrose valstybėse, išsivystė atitinkamos situacijos ir kai kurie projektai yra blokuojami, užblokuoti, dėl to struktūrinės lėšos nėra panaudotos. Jeigu jie bus atblokuoti, gali vis tiek būti problemų. Galbūt yra dabar kitų projektų, kurie gali būti gyvendinami pagal sanglaudos politiką. Taigi mes manome, kad čia svarbus yra lankstumas, taip pat manome, kad sprendimas yra geras didinti maksimalų finansavimo procentą per negražinamas paskolas iki 95 procentų. Tai yra dar vienas puikus argumentas per visą sąlygų atitikties procedūrą, nes jeigu tik trūksta 5 procentų, galbūt tikslo mums kažkaip nepa, ir nepavyksta pasiekti, gal tada reikia atverti duris kitiems projektams ir gauti finansavimą iš kitų šaltinių, ne vien tik tai iš negražinamų paskolų. Ir EBRD sistema yra skaidri, kaip sakė kolegė iš komisijos, ji yra tinkamai kontroliuojama ir ją reikia visapusiškai pasinaudoti tam, kad įgyvendinimas vyktų kuo galima greičiau, nes laiko turime nedaug iki galutinio termino. Taigi tiek dėl sąlygų atitikties. Na ir tikrai nenorėčiau užbėgti už akių prioritetams. E, Buvo paminėti keli prioritetai, pavyzdžiui, magistraliniai keliai Graikijoje, aišku, į tai mes atsižvelgiame, tačiau mums tikrai lankstumas yra labai svarbus klausimas. O kalbant apie valstybių apriepti ir geografinį, geografinę apriepti, aišku, krizė diktuoja sąlygas, kaip sakė kolega, ir aš manau, kad krizė panašu, kad e, siekia ne tik programos šalis, yra nemažų stambių šalių, kurios irgi patiria krizės. Uh, patiria krizės, taigi, patiria krizę, taigi reikia keisti reglamentą, jeigu nebus perskirstamos lėšos valstybėse bet kuriuo atveju ir jeigu pagalba gaunanti valstybė pati nuspręs, kaip naudotis priemonę, tuomet aš manau, kad būtų tik tai prasminga taikyti šią priemonę ir kitoms valstybėms ir be papildomų kaštų. Jeigu reikia grįžti prie reglamento pakoregavimo, pamatysime kad, na, galbūt po šešių mėnesių reiktų eiti toliau, tai dabar nebūtų tinkamas sprendimas laikyti uždarytas tas duris kitiems projektams. Pirmininkė, mes, aišku, neprimsime sprendimų, išklausysime jūsų argumentų, tikrai nėra lengva išklausius jūsų priimti galutinį sprendimą šiame komitete. Taip, Rudolfai. Tik norėčiau patikslinti šį beitą, šalia to, ką sakė Dominikas. Kalba neina apie 5 procentus kuriuos užsitikriname per bendros rizikos priemonę. Tie 5 procentai, kuriuos minėjo Dominikas, bus nacionalinio bendro finansavimo dalis. Tai yra tos išlaidos, kurios patenka į projekto finansavimo rėmus. Taigi čia nėra dėl to problemų. Problema ta, kas nepatenka į tą finansavimo spragą. Ir per tuos koncesijos projektus ir kitas, kitus įnašus. Būtent tai yra ta dalis, kuri nėra garantuojama ir, pavyzdžiui, Graikijos magistraliniai keliai. 50 procentų visų kaštų yra finansuojama iš tos finansavimo, finansavimo totrukio priemonės, Tai yra europinė, 95 procentus iš Europos lėšų, 5 procentai ateina iš nacionalinio biudžeto ir maždaug ta pati suma dar gaunama iš kitų įnašų mokėtojų tiems projektams. Taigi toks yra tas, be, be, be, to, tie bendri finansiniai mastai, kuriuos mes ir ketiname užsitikrinti šiuose projektuose. Ar yra dar norinčių užduoti klausimų iš komiteto narių? Jeigu ne, tuomet aš manau, kad galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Ir mes tikrai labai pasistengsime, kad pranešimas būtų parengtas kitam posėdžiui. Ir čia turime ir tarybos atstovų, tai norėtumėme jums būtent dar kartą pabrėžti, kad norime skubiai priimti sprendimą ir EBRD, ir darbo grupė, ir komisija apie tai užsiminė. Ačiū labai. Baigiame diskusijas. Dabar vyks koordinatorių posėdis, taigi visų prašau išeiti iš salės, išskyrus koordinatorius. Ačiū.